Buongiorno a tutti, pregherei di prendere posto e di chi... Labas rytas visiems, prašom susėsti, norėčiau pradėti šį posėdį. Man malonu pirmininkauti pirmąją mūsų posėdžio daliai. Pirmiausia, turime išrinkti komiteto valdybą, aš pirmininkausiu pirmąjį daliai kol išrinksime naują komiteto pirmininką. Taigi visi preliminaraus žingsniai turėtų būti atlikti sklandžiai. Sveiki visi, noriu pasveikinti taip pat naujus kolegas, kurie atvyko į mūsų posėdį pirmą kartą. Na ir be sveikinimų komiteto nariams. Taip pat norėčiau pranešti apie tai, kad turime keletą pakaitinių narių posėdė. Pane Ajuzo pakeičia. Pane Gerikė. Pane Ajuzo, jūs čia. Ponas Gambus pakeičia poną Tajanį, mūsų parlamento pirmininką. Pone Spiraki e, vietoj pono Heller. Turkanų vietoj Buzoj. ir Rodrygės Piniero vietoj Zorinio. Škrelėts iš žaliųjų taip pat. Taigi, visi atrodo susirinko. Reikia patikrinti, ar yra kvorumas, turi būti bent 17 narių. Manau, kad kvorumas yra didesnis negu būtinas. Ir toliau kandidatų kelimas. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Karinč, ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu komiteto pirmininko, į komiteto pirmininko postą norėčiau pasiūlyti buvusi parlamento pirmininką, pastarosius du su pusę e, buvusi komiteto pirmininką, poną Ježį Buzeką. Na, aš irgi noriu prisijungti prie plojimo, noriu paklausti pirmininką, ar jis priima e, jo kandidatūros iškelimą. Taip, aš sutinku. Na, dabar, manau, galime paploti. Voglio chiedere se ci sono altri candidati, altre proposte di candidati. Ar bus kitų siūlomų kandidatų? Ar narių save norinčių pasiūlyti? Jeigu ne, tokiu atveju manau, kad galima panaudoti paprasčiausią procedūrą ir e, išrinkti pirmininką bendru pritarimu. Taigi pirmininkė, pirmininkas Buzekas išrinktas bendru pritarimu ir visų vardą noriu pasveikinti jį ir pakviesti jį užimti pirmininko vietą. bei pirmininkauti likusiai posėdžio daliai. Sveikinu. Uh, uh, thank you very much, all of you. Labai ačiū visiems kolegams. Man tenka didelė atsakomybė pirmininkauti įtrė komitetui ir didelis malonumas ir garbė turiu sąžiningai prisipažinti. Esu dirbęs įvairiausiose postuose, tačiau šis postas yra labiausiai, bene labiausiai jaudinantis. Jūs minėjote, kad e, mes, aš čia praleidau du su pusę bene svarbiausių savo gyvenimo metų ir tikiuosi, kad jums taip pat malonu dirbti mūsų komitete, kuris, kaip žinote, yra labai aktyvus. Energetikos srityje e, buvo devini teisėkuros pasiūlymai, du trialogai švarios energetikos paketai yra parengti diskusijoms, turėtume užbaigti darbą su jais iki šių metų pabaigos, taigi devyni darbai skaitminė darbo atvarkė, e, vienas trialogas, taip pat skaitminė rinka, priima tyrimų paketas yra labai svarbus, procedūra labai greita, tai iš viso 14 teisėkuros projektų ir 9 teisėkuros nuomonės, bent jau 9 teisėkuros nuomonės. Plus dar visi iniciatyvos pranešimai, taigi turime daug darbo. Mano, tai yra ir mano atsakomybė, ir viso mūsų komiteto biuro taip pat. Taigi, ačiū už aktyvų darbą ir už paramą, kurią jaučiu visą laiką, nuolat. Na, o dabar turime pereiti prie e, vicepirmininkų rinkimo, rinkimų pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo vicepirmininko. jau buvo paminėta kolegės ponios Patricija Toja. Ačiū Patricija už pirmininkavimą pirmąjį posėdžio daliai. Taigi mes jau paskelbti pakaitiniai nariai, kurie dalyvauja posėdėje, kvorumas yra. Na, nu, o dabar kandidatai į pirmojo vicepirmininko postą. Ar turite pasiūlymų dėl kandidatų? Prašom. Ponas Nika. Pirmojo vicepirmininko postą siūlome kolegę Patriciją Toją. Patricija, ar sutinkate būti kandidate? Sutinku. Sveikiname. Ar turime kitų kandidatų? Reikia nusekliai daryti viską, nėra kitų kandidatų. Ar leisite man pasakyti, kad be papildomų kandidatų neturėtume balsuoti slaptų balsavimų, o tiesiog patvirtinti Patricija Toja pirmąją vicepirmininkę bendrų pritarimų. Jeigu taip, prašom. Labai ačiū. Toliau. Antra, vicepirmininko rinkimai. Ar turite kandidatūrų pasiūlymų? Ponas Krasnodemski. Tai aš norėčiau į antrojo vicepirmininko postą pasiūlyti kolegą Frenkel. Ačiū. Ar sutinkate? Taip, sutinku. Ačiū. Ar kitų kandidatų bus? Ar kas nors nori pasiūlyti kitų kandidatų? Ne. Taigi, e, prašau bendro pritarimų patvirtinti antrąjį vicepirmininką. Labai ačiū. Trečiojo vicepirmininko rinkimai. Ar turite kandidatūrų pasiūlymų? Guoja frakcija pirmininkė, guoja vardu siūlau kolegą Količek žimti trečio vicepirmininko postą. Kolegos Količeko nėra, tačiau jis atsiuntė elektroninį laišką, kuriame jis sutiko, bent jau rašydamas elektroninį laišką, jis sutiko užimti šį postą. turime pėtsaką, nes ir komisijos laiškas palieka pėtsaką. Ar bus kitų kandidatų? Ne. Manau, kad bendrų pritarimų taip pat galime patvirtinti poną Količiką trečiojo vicepirmininku. Ačiū kolegos. Na ir ketvirtas pirmininko pavaduotojas. Ar turite pasiūlymų Ponas Federli. Pane pirminkė, aš naujo vietoje sėdžiu, vietos keičiasi į trie komitete. Alde vardu siūlau perrinkti Morton Helveg e, kaip pirmininko pavaduotoją į trie komitete. Mano klausimas kandidatui užimti ketvirtą pavaduotojo postą. Ar sutinkate? Taip, sutinku, pirmininkė. Ačiū. Ar bus kitų kandidatų? Nematau. Manau, kad galime tuo pačiu būdu bendrų pritarimų patvirtinti. Ačiū. Ta pati komanda kaip per pirmuosius 2,5 metų. Ir manau, kad galėsime puikiai bendradarbiauti. Noriu paklausti, ar kas nors iš vicepirmininkų nori tarti kokį sakinį mums visiems. Galbūt pradedant nuo ponios vicepirmininkės, būtų labai malonu mums visiems. Ma innanzitutto la prima parola è di ringraziamento per la fiducia e il voto che. Na, pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už pasitikėjimą. Turiu pasakyti, kad Šis, bals, šis balsas suteikia mums dėlę garbę. Na ir, kaip sakė pirmininkas, tęsime darbą, turime labai sudėtingą darbo atvarkę. Ypač turim galvoje temas, kurios priklauso pramonės ir mokslinio tyrimų sričiai, vidutinio laiko tarp mokslinio tyrimų planą. Turime daug ką padaryti. Na, sveikinu pirmininką su perrinkimu ir turime dirbti toliau, kad baigtume tą svarbų darbą, kuris mums patikėtas piliečių e, dirbti Europos labui. Ir esu įstikinus, kad dirbsime taip pat gerai kaip ir anksčiau. Ačiū Patricija už trumpą kalbą. Noriu klausti kolegos Henkelio, ar jis nori tarti keletą žodžių. Taip, aš tikiuosi, kad dirbsime kartu. Europos pramonės konkurencingumo labai, ypač kad sustarytume pramonės nykimą daugelį Europos šalių. Ačiū. Ačiū kolega Petersen. Pirmiausia, noriu padėkoti štai, kad perinkote mane sakėte jūs ir kiti, mes tikrai turėsime daug darbo per atmiausius 2,5 metų, ypač kalbant apie energetikos dokumentus, kuriuos aptarinėsime ir šyrit. Taigi lauksiu konstruktyvaus bendradarbiavimo su visais. Ačiū. Ačiū, taigi, mėly draugai, baigiame steigiamą posėdžio dalį visiškai laiku ir galime pereiti prie taip vadinamo įprastinio posėdžio. Įprastinė dalis galbūt visą laiką yra svarbiausia. Pirmiausia, darbo atvarkės tvirtinimas. Jeigu komentarų nėra, galima patvirtinti ją be pakeitimų. Mano pranešimai. Dar kartą noriu pasveikinti naujus įtrie komiteto narius. Galbūt ne visi esame susirinkę į rinkimus, todėl aš išvardysiu visus naujosius komiteto narius rytoj prieš balsavimą. Nes matau visus, kurie anksčiau buvo ne ne visaverčiai nariai, tačiau jūs visada, matau, grįžtate į trikomitetą. Taip pat e, mūsų parlamento pirmininkas yra vis dar komiteto narys. Taigi visus naujus narius išvardysiu e, rytoj ir mes jiems paplosime rytoj 10 valandą prieš balsavimą. Dabar pirmasis darbo tarkės klausimas. Darbos pramonės skaitmeninimas. Pranešimo projekto svarstymas. Pirmasis keitimasis nuomonėmis įvyko 16 metų spalio 12 dieną. Imko ir kultūros komitetai pateiks nuomonę pagal 53 plus taisyklių, o transporto ir žimtumo komitetai pateiks normalią nuomonę. Čia yra svarbus teisės aktas. Mūsų pranešėjas yra Reinhard Beautykofer. Noriu atsiprašyti Reinhardo dar kartą, nes praėjusį kartą per susitikimą su ponu Oettingeriu per nesusipratimą aš nes suteikiau jam galimybės pasakyti viską, kas buvo būtina tuomet. Taigi, mielas kolega, mielas e, Reinhardtai, šią progą atsiprašau jūsų ir dabar suteikiu žodį pristatyti jūsų nuomonę dėl Europos pramonės skaitmeninimo. Prašom. Thank you very much, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti. Tęsite darbą kaip šio komiteto pirmininkas. Aš labai gerbiu Jūsų daromą darbą ir Jūs labai maloniai mane pristatėte taip pat ir už tai ačiū. Ir aš džiaugiuosi galėdamas dirbti su skaitmeninimo strategijos klausimais ir džiaugiuosi, kad tai yra pirmoji tema, e, kurią mes e, pasirinkome antros mūsų komiteto darbo kadencijos pradžioje. Ir kadangi visi tikrai turėjo galimybę susipažinti su pranešimo projektu, tai aš detaliai jo nepristatinėsiu. Pasistengsiu tik akcentuoti keletą elementų, kurie, man atrodo, itin svarbus. Ar galėtų būti svarbus. Ir aišku, man bus labai įdomu išgirsti šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų pastabas. Padalinsiu savo pasisakymą į keturias dalis. Pirmiausia, kalbėsiu apie bendrą filosofiją, kurią ES turėtų remtis, vystydama savo pramonės skaitmeninimo strategiją. Aš manau, kad mums reikia integruotos pramonės skaitmeninimo strategijos, kaip e, siūlo ir Europos komisija savo e, komunikate dėl Europos pramonės e, skaitmeninimo. Aš manau, kad mes turėtume pritarti tokiam požiūriui. Skaitmeninimas bus labai reikšmingas sprendžiant įvairius ekonomikos uždavinius, kurie mums kyla šiuo metu. Pirmoje pranešimo dalyje yra siekiama pirmiausia įvardinti kai kuriuos svarbiausius uždavinius. Ir aš manau, kad skaitmenimas padės mums siekti savo tikslų susijusių su Europos žiedinės ekonomikos vystimu. Aš tikiu, kad skaitmenimas padės mm, siekti energetinio ir e, išteklių efektyvumo, taip pat prisidės prie inovacijų politikos, socialinių inovacijų ir taip toliau ir panašiai. Toliau valdymo struktūra. Manau, kad tai taip pat yra bendro požiūrio svarbi dalis Nereikėtų per didelio centralizavimo, reikėtų e, siekti labiau nacionalinių iniciatyvų ir platformų koordinavimo. Tam, kad būtų išnaudota pilnai įvairovė, kad būtų dalėmasi pastangomis ir dirbama bendradarbiaujant. Taigi šiuo požiūriu svarbu atsižvelgti į įvairias e, suinteresuotasias šalis. Tikiuosi, kad ir laikysime šio principo. Antra, mums reikalingos tinkamos sisteminės sąlygos, kurios padėtų mums įgyvendinti Europos pramonės skaitmeninimo strategiją. Infrastruktūra yra labai svarbi ir tikrai mes e, džiaugtumėmės, jeigu pagal EFSI skiriamos lėšos, e, daugiau šių lėšų galėtų būti skirta skaitmenimo strategijai stiprinti. Aš taip pat manau, kad e, labai svarbu skirti tinkamą dėmesį mažų ir vidutinių įmonių vaidmeniui šioje modernizacijos ir inovacijų srityje. Ir trečia, technologijos požiūrių yra keletas klausimų, kurie itin aktualūs, pavyzdžiui, kibernetinis saugumas. Tai yra labai svarbi e, dalis, svarbus elementas skaitmeninimo kontekste Europoje. Ir aš e, Tikiuosi, kad visi kolegos pritars tvirtai standartizavimo strategijai Europai. E, anksčiau tikrai sekėsi e, taikyti standartizavimo propožiūrį. Yra tikrai garbinga tradicija šioje srityje ir tikiuosi, kad ji toliau bus tęsiama. Bet yra ir naujų E, probleminių klausimų. Pavyzdžiui, klausimas, apie kurį viešai jau buvo kalbėta ir kuris gali padaryti įtaką mūsų daromam darbui čia, būtent tiesioginės užsienio investicijos Europoje, siekiant e, išpirkti kai kurį turtą Europoje ir mes turim pagalvoti, ar nereikėtų čia taikyti naujo požiūrio ir užtikrinti e, Europos strateginių interesų apsaugą. Na ir galiausiai socialinis dėmuo - kompetencijos, švietimas ir ūkdymas ir inovacijos. Vėlgi čia kalbame ne apie kažkokį labai siaurą požiūrį, bet apie e, kuo ankstyvesnį e, įtraukimą skaitmeninimo perspektyvos į ugdymo programas ir taip pat e, į profesinių ugdymo sritį. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Jie visi jau pateikė nemažai pasiūlymų ir aš tikiu, kad mes kartu sėkmingai pasieksime labai gero rezultato, naudingo mūsų piliečiams. Ačiū. Ačiū. Na, Jūs kalbėjote ilgiau nei turėjote, bet man neužteko drąsos jūs sustabdyti. O dabar sutiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Jų sąrašas yra ilgas. Ponas Salinį, APP e vardu. Labas rytas, ačiū. Per noi abbiamo come, come gruppo del PPE. Ehm... Mes kaip PPP frakcija labai aukštai įvertinom pradėtus darbus, kuriuose buvo tokių svarbių momentų ir mūsų kolegos padaryta įžanga tą parodo. Kalbėsiu trumpai. Mano padaryti pakeitimai yra keturi. Pirmiausia, reikia priminti, kad ITRE komitetas ir KULT komitetas padarė puikų darbą susijusi su mm, kuriejų sektoriumi. Dabar tas dokumentas yra tikrai patobulintas ir kaip priminė pranešėjas, reikia labai tiksliai formuluoti, kokie yra finansavimo instrumentai, kalbant apie 20, horizontą 2020 yra numatyti įvairūs instrumentai, daug dėmesio skiriama jaunimo darbui, socialiniam poveikiui. Na, o kalbant apie finansinius instrumentus, reikia priminti, kad yra tam tikri numatyti specifiniai instrumentai. Kalbant bendriau, ne tik iš socialinio požiūrio taško, mes labai akcentuosime žmonių na, e, mokymą, kaip naudoti skaitmen, e, skaitmeninių pasauliu. Ir mokykla, ir darbas, ir moksliniai tyrimai. Universitetai ir įmonės turi papildyti vieni kitus. Tad mes labai pabrėšime viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. Socialiniai darbo rinkos aspektai, na, šiek tiek skiriasi. Apie juos labai nemažai kalbama ir keliamas klausimas, ar skaitmeninimas grėsia darbo vietų naikinimu. Žinoma, atsiranda naujų įvairių dalykų, e, galbūt ne tai, kad darbų mažėja, tiesiog tų darbų pobūdis keičiasi. Prieš pradedant darbus su ponu Butikoferiu dar norėčiau paminėti E, Italijos pavyzdį, e, kur mažos ir vidutinės įmonės yra inovacijų avangardą. Šiaip ar taip mes turime sukurti tokias sąlygas, kad ir toliau taip tokia situacija išliktų, kad e, mažos ir vidutinės įmonės ir toliau lyderiautų šioje srityje. poziciją. Pone, bet... Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad ponas Budikoferis atliko labai didžiulį darbą rengdamas šį pranešimą. Jis išanalizavo visus aspektus, susisiekė su šešėliniais pranešėjais. Taigi, matome, kad e, turinio požiūrių šis pranešimas yra tikrai labai stiprus ir komisijos indėlis bus didžiulis. Mes taip pat prie jo, e, prie jo labai prisidėsime. Infrastruktūros, inovacijos ir infrastruktūros yra trys pagrindiniai punktai ir aš jiems pritariu. Norėčiau kolegoms e, paminėti keturis ramščius. Kompetencija net tai, kad yra vienas ir svarbiausių, tai yra pats svarbiausias numerizacijos e, aspektas, nes e, jame atsispindi ir socialinis aspektas, ir sąlygiškumo aspektas. Jeigu nėra pakankamos kompetencijos šioje srityje, tai, e, na, sakykime, nieko ir nebus gero sukurta ir, kaip sakė ponė Selinė, visos studijos, kurios jau buvo atliktos, kurios yra atliekamos, e, hmm, rodo, kad Europoje bus prarasta 6 milijonai darbo vietų. Tai tikrai yra labai svarbus aspektas, e, į tai negalima nekreipti dėmesio. E, tačiau kita vertus, E, galbūt ne tie patys žmonės, kurie praranda darbus, bet jų vaikai iš to turės didžiulės naudos. Taigi reikėtų ir mokymo srityje, mokykloje, universitetuose šviesti žmonės, kaip naudotis numerizacijos teikiamais privalumais, reikalingi nacionaliniai, regioniniai planai ir šį punktą aš be abejo įterpsiu. Nežinau, kiek dar turiu laiko, tačiau norėčiau paminėti dar porą aspektų. Komisija kur savo inovacijų centrus kitose šalyse jau yra kompetencijų centrai, tačiau reikėtų paminėti, beje pritariu tam, ką tu sakai, reikėtų šį, šį beitą patildyti. Yra tam tikri centrai, kompetencijų centrai, tačiau yra ir tam, tokie, tam tikri centrai, e, kuriuose e, visos inovacijos ir viso, visos naujovės apskritai e, yra pačios tobuliausios. Toliau standartų apibrėžimas. Kai kas sako, kad standartai tai yra tarsi narvas, todėl nereikia jame užsidaryti, reikia atvirų standartų, e, reikia, kad ir mažos įmonės turėtų galimybę prie jų prieiti. Reikia, kad tai netaptų didelių įmonių, e, stambių įmonių e, prerogatyva. Na ir aš pasisakau už tai, kad tie standartai nebūtų sustabarėję, kad jie būtų lankstus. Pabaigai pasakysiu, kad e, remdamiesi šiuo pranešimu, puikiu pranešimu, mes tikrai galėsime dirbti toliau labai sėkmingai ir tą ir darysime. Ponas Tošer, atsir vardu. Panus pravodai za predloženį. Ačiū, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už e, pranešimo projektą. Tekstas yra geras. Jame yra atspindimi pagrindiniai elementai. Viskas labai gerai subalansuota, puikiai atspindima situacija, kaip pereiti prie skaitmeninės srities. E, ir debesijos debesijos internetas ir kiti, internet, ir kiti aspektai čia yra minimi labai e, išriškintas mažo vidutinių įmonių vaidmuo. E, Ir taip pat pabrėžta, kad prieiga prie inovacijų bei mokslo tyrimo darbų turi būti suteikta ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Aš norėčiau pasakyti, kad E, komisija taip pat užsimena apie e, automobilių pramonę. E, savaime suprantama, kad tikrai šiuos dalykus reikėtų susijęti, automobilių gamybą reikėtų susijęti su Galileo palidovinė sistema. Tikrai nereikėtų to išleisti iš akių. Tai yra puikia proga ir už jos reikėtų užsikabinti. Galileo, Egnos, Kopernikus yra tokie projektai, kurie vykdomi kosmose. Taigi reikalingos tam tikros technologinės infrastruktūros, kurių pagalba galėtumėm sėkmingiau įgyvendinti šiuos projektus. Todėl pranešime būtinai projektus reikia paminėti, kadangi technologijų srityje jie, ir, ir telekomunikacijos srityje jie vadina esminį e, vaidmenį. Komisija taip pat turėtų nepamiršti, kaip svarbu yra sąsaja tarp visų šių projektų ir programų ir tai pristatyti, ar tai uh, teisės akto forma ar kitokia forma. Taip pat e, džiaugiuosi bendradarbiavimu, e, kurį turėjome su pranešio bei šešėliniais pranešėjais. Pone Valnime Hausin. Aldė. Ačiū, norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Butikov už puikų pranešimo projektą. Ir man ypač patinka tai, kaip teigiamai viskas formuluojama ir kad susitelkiama į galimybės, kurias teikia pramonės skaitmeninimas. Nes aš manau, mes visi sutinkame, kad skaitmeninimas yra pagrindinė sąlyga konkurencingumui užtikrinti mūsų pramonės konkurencingumui pasauliniu lygmeniu. Be to, ką kolegos jau pasakė apie problemas darbo rinkoje, manau, kad mes taip pat turime galvoti ir apie teigiamą reikalo pusę. Pateiksiu pavyzdį, pietų Niderlanduose automobilių gamykla turėjo užsidaryti. E, ji buvo perpirkta ir e, automatizuota, robotizuota. Ir nepaisant e, to, kokios buvo prognozijas, dabar toje gamykloje dirba 400 žmonių daugiau. Dėl to, kad darbo jėga brangesnė Europoje negu kitur. Mes netekome daug darbo vietų, bet dabar robotizavimo e, dėka mes galime pertvarkyti savo pramonę ir pasinaudoti naujomis darbo vietų kūrimo galimybėmis. Yra keletas pastabų, kurias norėčiau pateikti ir pasiūlyti įtraukti į pranešimą ir galbūt kai ką labiau akcentuoti. Kaip sakė panas Butikov, standartizacija yra labai svarbi ir čia su ponu Henkel mes galime prisidėti. Mes rengsime pranešimą dėl standartizacijos per artimiausius keletą mėnesių. Ir manau, kuo, e, kas galėtų būti įtraukta į pranešimą, tai debesijos kompiuterėje Tai yra neminima pranešime, bet tai yra labai svarbi priemonė skaitmeninėje ekonomikoje, pavyzdžiui 3D dizainas, superkompiuterių galimybių panaudojimas gali būti labai reikšmingas mūsų pramoniai. Taip pat manau, kad būtų galima labiau akcentuoti daiktų internetą. Tai yra vienas pagrindinių skaitmininės pramonės ramščių. Automatiniai automobiliai, jau apie tai buvo kalbėta, autonominis vairavimas nėra minimas pranešime, bet jis yra svarbus. Ir norėčiau pritarti mm, kalbėjusiam kolegui, kai dėl mm, ryšio 4G ir 5G yra minimas, bet e, svarbu minėti e, ir palidovus. Jie yra labai svarbus, ypač tolimesniems, atokesniems Europos mm, regionams. Ir manau, kad mes turėtume labai atsargiai kalbėti apie naujas valdymo struktūras. Manau, kad toliau dirbdami mes turėtume galvoti apie tai, kaip e, padėti, kaip paskatinti teigiamus pokyčius, o ne kaip kurti naują sudėtingą biurokratinį aparatą. Ir aš mielai toliau dirbsiu su pranešėjų ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Toliau ponia Paloma Lopės iš Kuoja. Gracias, presidente. Dėkoju. Pirmininkė, ketvirta pramoninė revoliucija iš tiesų labai greitai vyko tokiuose sektoriuose kaip priekyba ir paslaugos. Tačiau ji veda taip pat prie didelių pakitimų e, Europos e, pramonės struktūroje, kuri vis labiau robotizuojama ir skaitmenizuojama. Pramonė be jokios abejonės yra e, gamybos pajėgumų branduolys Ir e, žinoma, labai daug e, yra e, dabar kovų, kad darbuotojų teisės būtų pripažintos. Labai teisingas projektas, kuris čia pateiktas teisinga linkme nu, nukreiptas. Taip pat kalbama ir apie darbuotojų teises bei apie labiausiai nutolusius regionus, sakykime, kaip kad Ispanijos atvejais. Mes žinome, kad viešasis ir privatusis sektorius turi bendradarbiauti ir kurti kokybiškas darbo vietas. E, ir taip pat reikėtų numatyti kontrolę tam, kas čia yra kūriama, e, jeigu reikia, tai ir numatant e, tarptautinės įmonės. E, ir žinoma, e, reikėtų numatyti ir tokius dalykus, kaip visuomenės švietimas ir kad tas skaitmeninimas būtų kaip galima labiau teisingas socialiai. Labai ačiū ENF frakcijos vardu, ponia Kapen. Tikriausiai mikrofonas jūsų e, yra sugedęs. Dabar geriau. Ponas pirmininkė, labai šiltai norėčiau padėkoti pranešėjui, labai puikiai parašytas pranešimas, subalansuotas, padarytos reikiamos išvados ir paminėtos tam tikros progos, kada e, e, ir, ir privalumai, kuriuos suteikia skaitmeninė rinka bei pereimas prie jos. Taip pat paminėta e, socialinės investicijos, kurios galėtų suintensyvėti skaitmeninimo dėka. Šiandieną labai teisingai buvo priminta, kad klausimą reikėtų spręsti labai taktiškai, ypatingai matant, kiek daug įmonių, aukštų technologijų įmonių, uh, turi darbuotojų akcininkų iš trečiųjų valstybių, pavyzdžiui, kad ir Vokietija penktajame sektorėje paminėtas sekt, e, e, projektas yra labai teisingas. Taip pat žinoma yra ir toks e, aspektas kaip socialinis aspektas. Žmonėms reikia priminti, kad socia... skaitmenizavimas yra teigiamas dalykas, žinoma, kai kurios darbo vietos prarandama, tačiau kai bus pereita pilnai prie skaitmeninės e, rinkos, bus e, sukurta naujų. Tai yra puikia proga mažoms ir vidutinėms įmonėms, ne tik didelėms, e, galbūt netgi daugiau negu didelėms. Reikia, kad ES neprarastų savo pirmaujančių pozicijų E, šioje srityje. Taip pat reikia e, paminėti dar ir kitus projektus, su kuriais dirba parlamentas. E, žinoma, tikrai nereikia išleisti iš akių standartų. Dematerializuota informatika, dematerializuotas internetas yra uh, tam tikri aspektai, kuriuos irgi reikia atkreipti dėmesį. Yra kuriamas ir automobilis be vairuotojo. Čia vėlgi reikėtų atsižvelgti į visą eilę aspektų, kuriuos aš paminėsiu be jokios abejonės teikdama pakeitimus. Ačiū, turiu labai ilgą sąrašą, norėčiau kalbėti ir prašau visų kalbėti labai trumpai, vieną minutę kiekvienam. Pirmiausia, ponas Langė, Inta pirmininkas. Ačiū. Pirmiausia, sveikinu jūsų perinkimu. Aš manau, kad pono Vitkoferio pranešimas yra geras pagrindas tolesniam darbui. Noriu pasakyti tai tris dalykus. Visi žinome, kad skaitmeninimas atneš ir dematerializavimą Uber didžiausia pervežimo bendrovė pasaulyje neturi jokių nuosavų automobilių. Junktinėse valstijose kuriami dalykai, kurie, kurie sukurti Vokietijoje. Reikia saugoti mažas ir nes įmonės, reikia užtikrinti, kad būtų naudojamos neutralios platformos. Taip pat reikia galvoti, kaip naudoti struktūrinius fondus, kad išlaikytume Europos žinias. Aišku, kad visą tai lems besikeičiančias darbo sąlygas. Dėl 23.4 dalies, tai reikia ten daugiau pasakyti kai kurių dalykų apie naujas darbo formas ir toliau reikia kalbėti apie išorės dimensiją taip pat. Sustarimų dėl domenų srautų, domenų panaudojimo, investicijų sustarimai yra svarbu siekiant užtikrinti e, naujovių dėgymą ir aš pateiksiu pakeitimų šią prasme. Ponas Šafhauser. Prezident. Ponas pirmininkė, pirmiausia norėčiau pasveikinti Jūs išrinktą, o taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Šiame projekte matau labai svarbių elementų E, jautrių e, užsienio investicijoms, pavyzdžiui, skaitminizavimo srities e, dalykų, kaip, sakykime, Amerikoje įmonės taip pat kibernetinio saugumo aspektai. Norėčiau paminėti faktą, kad tai yra labai svarbus. Ir didžiulė dabar proga skaitmeninimui relokalizuoti kai kurią veiklą, kuri buvo iškelta. Mes Europoje turime tam tikrų stiprių punktų, reikėtų pagalvoti apie pridėtinę vertę, kuri tai duoda, e, o pridėtinės vertės didžiulę dalį sudaro mikroprocesoriai. Žinoma, reikėtų pabrėžti ir tokį aspektą kaip uh, duomenų nuosavybė, reikėtų apibriežti, kam priklauso duomenys. Dėkoju, ponas Blanko Lopes. Nejungtas mikrofonas kalbėtojo. Muchar, muchar. Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Iš tiesų manau, kad jo pranešimo projektas e, atsižvelgia į labai daug uh, pramonės ateities, ateities pramonės aspektų. E, deja, e, pagal komisijos studijas matome, kad 40 procentų darbuotojų nepakankamai yra susipažinę e, su skaitmeninė sritimi iki 2000 met, 2020 metų bus prarasta 800 tūkstančių darbo vietų. E, ir e, tai yra didžiuliai pakitimai, todėl reikia darbuotojus ruošti, e, kad jie atitinkamai prisitaikytų bei daryti atitinkamas investicijas į komunikacijų tinklus, reikia daryti didžiulės pastangas, kad Europoje šioje srityje būtumėm E, būtumėm e, lyderiais ir todėl mano pakeitimai bus nukreipti šią linkmę ir taip pat paliesiu dar ir kitus aspektus. Dėkoju, ponas Kali. Ačiū pirmininkė, sveikinu Jūs su perinkimu. Ši tema yra labai svarbi Europai ir pasauliui ir todėl labai svarbu patraukti mūsų pusėn piliečius Mes jau dirbame su duomenų apsaugos reglamentu, kur aš e, dalyvavau gan aktyviai. Jis garantuoja duomenų subjektams teisę į privatumą. Tačiau dėl kai kurių duomenų nusaibės nėra taip aišku, ypač e, e, duomenų lokalizavimas yra svarbus aspektas, nes tam, kad skurtume, užbaigtume kurti skaitminę rinką, reikia apie tos klausimus galvoti. Taip pat kitas klausimas yra švietimas. Žmonės turi suprasti, kas vyksta, nes kiti žmonės jausis palikti nuo šalyje ir tai nebus e, naudinga, kuriant tą skaninę rinką. Ačiū. Pane Kopala Netri. Ačiū. Aš nenoriu išnaudoti per daug laiko, tačiau sutinku, kad pasiūlymas yra subalansuotas ir platus. Ir taip ir turi būti, nes pramonė nėra atskira skaitmenizuotos visuomenės dalis Tačiau norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kad yra tyrimų, kurie rodo, kurie pramonė, kurie neinvestuoja, nemodernizuojasi, išnyksta Europoje. Taigi svarbiausia, reikia pabrėžti, kad skaitmenizuojant reikia išlaikyti darbo vietas, nes jeigu įmonės neinvestuos į modernizaciją, nenaudos naujų technologijų, prarasime ir tas įmonės. Įgūdžiai taip pat buvo minėti ne vieną kartą. Aš, tačiau aš norėčiau pasakyti, kas nepaminėta, tai yra horizontali integracija. Ne tik gaminančiai dalis yra svarbi, bet logistika taip pat. Ką galime daryti giliau? Aišku, veiksmingumas, energetinis veiksmingumas, tačiau taip pat konkrečiam tikslui pritaikinti produktai. Jeigu aš vart kaip vartotojai noriu ką nors užsakyti kas priderinta būtent man, tai yra svarbu. Ir logistikos pusė yra taip pat e, labai smarkiai turi būti integruota. Taip pat paminėta, kad komisija turėtų įsteigti naują departamentą. Galėtume įtraukti į e, parlamento dokumentą tokį aspektą, nes tikrai e, reikia daugiau įvairių skyrių šiuo atveju. Ačiū toliau, panas Roil. Ačiū. Norėčiau papildyti šią diskusiją vieną idėją. Norėčiau, kad pabaigoje šio pranešimo būtų paminėtos pozityvesnės šių galimybių pusės, ne tik vardyti problemas. Aišku, kiekviena naujovė kelia ir iššūkių. Tačiau kas yra svarbiausia, tai yra galimybės Europos ekonomikai E, rytoj. Reikia paminėti galimybės, kurias mums atneša skaitmenizavimas. Labai ačiū už projektą, tiesiog norėjau išsakyti šią mintį. Kartais turime tokią problemą, tokią problemą, tokią problemą, tai tarsi ir nebelieka pusiausvėros. Ačiū, kolega, už pastabas. ponas Količiak, trečiasis vicepirmininkas, kuris pagaliau yra su mumis. Mes jūs išrinkome bendrų pritarimu jūsų kandidatūrai dirbti pirmininko pavaduotojų likusius 2,5 metų. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu jūs ir kitus pirmininko pavaduotojus. Dėkuoju kolegoms už pasitikėjimą manimi. Pranešėjas pranėjo ne vieną įdomų dalyką. Pranešime yra iš tikrųjų įdomių minčių. Panas Tošanovskis sakė, kad reikėtų nepamiršti ir kosmoso technologijų. Aš sakyčiau, kad jeigu mes norime padėti MVI skaitmenimo srityje, turime E, jiems atverti mokslinės duomenų bazės, nes kitu atveju reikia mokėti didelius mokesčius už galimybę pasinaudoti mokslinėmis duomenų bazėmis, e, kur patiktos įvairios anotacijos ir įvairūs e, moksliniai duomenės. Jeigu norime padėti MVI, turime kažką padaryti jų labui. Šis aspektas padėtų jums. Neturėtų būti taip brangu, kaip šiandien tai padaryti. Kalbame apie didžiulės investicijas e, tam, kad įmonės galėtų pasinaudoti tomis bazėmis. Čia reikia kažką daryti, nes kitaip e, jokiais būdais nepadėsime MVI. Labai ačiū. Dabar trumpai pakomentuoti tai paprašysiu e, komisijos atstovus ir iš e, Connect e, direktorato skaitmeni, pramonės skaitmenimo skyriaus atstovas. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už paramą ir komentarus. Komisija mano, kad jie yra tinkami ir labai naudingi ir atitinka tai, koks buvo komunikato tikslas. Skaitmeninė transformacija iš tikrųjų vyksta, o Europos pramonė mums atrodo turėtų būti bangos viršuje, o ne pralaimėti pasaulinę konferenciją atsilikdama. Tai yra galimybė, mes sutinkame su visais komentarais, kurie čia buvo pateikti. E, tai yra svarbiausias komunikato tikslas. Iš tikrųjų, mes taip pat suprantame puikiai ir skaitinės transformacijos socialinius aspektus, kuriuos minėjo įvairūs prelegentai. Tai reiškia, kad įgūdžių klausimas, darbo vietų, socialinės inovacijos aspektai ir pagaliau tai, kas rašoma vis dažniau spaudoje, skaitinės transformacijos priimtinumas piliečiams yra svarbus. Nekalbėdamas apie detaliai apie turinį, aš sakyčiau, kad mes jau greičiai einame į priekį. Šioje e, srityje rengiame forumą kitą savaitę Esene, kur aptarsime šios klausimus gana plačiai. Antra, pradedame platformų platformą e, dėpti e, skirtus ateities pramonė ir kitoms iniciatyvos. Ir tai įvyks kovo mėnesį per skaitminę dieną Romoje. Ir jeigu norite, aš kviečiu jūs dalyvauti tame e, renginyje, skaitinės dienos renginyje ministrų lygių. Labai ačiū. Ačiū. Trumpas pasisakymas komisijos vardu. Prone pranešėjau. E, su, visi sutinka su jūsų pranešimu šimtų procentų, aš net esu nustebęs, taip retai pasitaiko. Galite trumpai pakalbėti pabaigoje, nes komisijos vicepirmininkas jau laukia prie, laukia prie salės, taigi nuo jūsų priklauso tai, kada galėsime jį pakviesti į mūsų salę. Prašom. Herr Vorsitzender, danke schön. Nur äh, zwei Sätze. Ačiū pirmininkė, porą sakinių. Labai dėkuoju visiems kolegoms už išsakytas pastabas. Aš tikrai išgirdau ir kritinių pastabų ir norėčiau padėkoti ponui Royal ir tikiuosi sėkmingo bendro darbo su visais. Ačiū. Dabar pakeitimų teikimo terminas sausio 30 diena iki 31. Ne, pirmininkas pasitaiso. Sausio 30 diena 12 valanda. Toks yra pakeitimų teikimo terminas. Ačiū visiems kolegos. Dabar galime pakviesti pono komisijos vicepirmininką. Thank you. Uh, uh, well, Uh, sorry, Mr. Vice President, we kept you waiting. Atsiprašau, panas vicepirmininkė, kad jums teko palaukti už durų 3 ar 4 minutės. 4 minutės, sakėte. Labai viskas tikslu. Bet kuriuo atveju mes turime pabaigti savo labai įdomią diskusiją apie Europos pramonės skaitmeninimą. O dabar mes galime perėti prie kito, dar vieno labai svarbaus klausimo mūsų darbo tvarkėje, tai yra energijos energetikos sąjungą. Tai yra, ši tema yra mūsų komiteto išskirtinė atsakomybė, ją nesidalėme su ne vienu kitu komitetu ir ši tema mums, aišku, labai svarbi. Vicepirmininkė, jūs e, kalbėsite apie švarę energiją visiems europiečiams ir mes žinome, kad, 10, kad 90 procentų visų teisėkuros pasiūlymų susijusių su energetikos sąjunga jau yra pateikta. Mm, jie yra svarstomi parlamente ir jau trialoguose, taigi aš norėčiau jūs pasveikinti. Švari energija visiems europiečiams. Visas e, dokumentų mm, rinkinys buvo patvirtintas gruodžio 30 dieną ir jau pradėjome diskusiją šią temą. Rinkinyje teisės aktų yra pagrindiniai pasiūlymai susijęs su energetikos sąjunga e, ir vidinė energetikos rinka. Čia yra aštuoni teisės aktų pasiūlymai e, atsinaujančios energijos, veiksmingo energijos panaudojimo, valdysenos srityse ir kitose srityse. Ir galiu pasakyti, kad e, skaičius teisės aktų pasiūlymų buvo sumažintas ir liko septyni, nes du teisės aktus buvo galima apjungti. Mm, energijos ir elektros rinkos struktūra. Vicepirmininkė, mes įtre narius informavome apie tai, kaip e, vyksta kasmetinės energetikos sąjungos ataskaitos rengimas. E, tie klausimai susiję su ataskaita, kurią komisija e, ketina patvirtinti vasario pirmą dieną ir kur bus įvertinta pažanga padaryta, kuriant energetikos sąjungą. Tai bus antra tokia ataskaita po to, kai buvo patvirtinta energetikos sąjungos strategija. Pirma ataskaita buvo pateikta prieš metus ir 2 mėnesius 2015 lapkritį. Vakar įvyko labai įdomus ir ilgas posėdis, trukęs daugiau nei 2 valandas su um, panu vicepirmininku. Nepaisant to, kad vyksta e, Europos energetikos forumas, labai įdomus renginys, kuriame dalyvauja daug e, Europos pramonės atstovų, valstybių narių atstovų, aišku, ES institucijos ir ES parlamentas taip pat atstovaujamas. Ir mm, dabar mm, vyksta ir šis posėdis su ITRE komitetu, kuris atsakingas už visus šios ryties teisės aktus, taigi mums tai labai svarbu. Ir ačiū vicepirmininkė, kad atvykote į mūsų posėdį. E, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Nors jūs e, nuolat atstovaujate Europos komisiją mūsų posėdėje, dar kartą noriu Jūs šiltai pasveikinti. Ačiū pirmininkė, ponas Buzikai, gerbėmi Europos parlamento nariai, ponai ir ponis, aš norėčiau pirmiausia padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte ir suteikėte galimybę pratesti diskusiją dėl paskutinio ir didžiausio energetikos sąjungos teisės aktų paketo. Bet prieš tai e, gerą žinę išgirdau iš ryto, kad ir e, įtri komiteto pirmininkas perinktas ir išrinkti visi keturi vicepirmininkai. Taigi noriu visus pasveikinti. Mes ketiname ir tikimės, kad toliau sėkmingai bendradarbiausime. Taip sakė pirmininkas, kalbėdamas apie komisijos lakučio mėnesį pateiktus pasiūlymus. Žinote, kad šis rinkinys buvo skirtingai vadinamas, ypač žiniasklaidoje. Žiemos rinkinys, energetikos sąjungos, švarios energetikos paketas, e, kai kas vadina ir dokumentų kratiniu. Bet kaip man pasakė kolegos komisijoje, jeigu tik, tiksliausia būtų vadinta Airbus 380, todėl kad tai yra e, šis dokumentų rinkinys, kuris yra patikimas, švarus, taupiai naudoja energiją, energiją ir yra europietiškas. Tai iš tikrųjų galbūt tai ir atspindi visą tai, nes šis rinkinys turės didžiulę įtaką darbo vietų kūrimui, e, BVP augimui, e, gali padėti sukurti milijardus papildomų investicijų į mūsų ekonomiką ir tikrai pagerins mūsų piliečių gyvenimą, skatins švarios energijos naudojimą, automatinių sistemų būstuose naudojimą, spręsti e, skurdo, energetinio skurdo klausimus ir padės sumažinti energijos kainas vartotojams. Kodėlgi mes tikimės tokio teigiamo didžiulio poveikio? Todėl, kad e, apriptis yra labai plati. Aš žinau, kad kai kas jokavo, kad šis teisės aktų rinkinys yra ilgesnis už Bibliją ir vėjo nublokšti romaną kartu sudėjus. Bet tai buvo tikrai sudėtinga ir svarbu, nes mes norėjome pateikti tokį dokumentų rinkinį, kuris būtų išsamus, nuseklus Ir todėl mes įtraukėme septynis teisėkuros ir tris neteisėkuros pasiūlymus. Ir aš džiaugiuosi, kad ponas Būzikas jau e, trumpai apie tai kalbėjo ir minėjo, kad reikės dirbti labai nuosekliai šioje srityje. Reikės galvoti ne vien apie vieną dalį, bet galvoti apie tai, kaip atrodo bendra mūsų siūloma reforma, transformacija. Ir aš tikrai tikiu, kad jeigu mes įgyvendinsime šį teisės aktų rinkinį, tai Tai reikš pereimą Europos energetikos sistemų nuo tada, kai jos buvo sukurtos prieš 100-150 metų prie mm, dabartinių, dabartinės situacijos. Mes grindžiame savo pasiūlymą trim pagrindiniais tikslais, kuriuos galim lengvai pristatyti piliečiams. Pirmiausia, norime užtikrinti, kad piliečiai matytų, kad mes akcentuojame veiksmingą energijos naudojimą. Reikia, kad energija būtų švari, veiksmingai naudojama ir pigi. Mes esame pasaulio lyderiai, kalbant apie atsinaujinančių šaltinių naudojimą ir mes turime savo teisėkuros aktus pritaikyti taip, kad padėtų toliau vystyti atsinaujinančių šaltinių naudojimą. Mes norime įgalinti Europos vartotojus, e, suteikti jiems reikiamą apsaugą. Ir žinau, kad Pernai gruodžio mėnesį plenarinėme posėdėje įvyko pirmas apsikeitimas nuomonėmis dėl šio pasiūlymo ir tada jau išgirdau įvairių frakcijų pasisakymą, pastabas dėl mūsų pasiūlymo ir norėčiau padėkoti už išreikštą paramą. Be abejo, aš suprantu, kad kiekviena frakcija akcentavo skirtingas rinkinio dalis, remiantis savo frakcijos prioritetais, atsižvelgiant rinkėjų nuomonę, bet aš džiaugiuosi, matydamas, kad visas rinkinys m, mm, iš tikrųjų priimtas palankiai. Jis yra labai nuseklios, aiškios struktūros ir išsamus. Esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ta, apie tas dalis, kurios jums aktualiausias, bet galbūt prieš tai naujovės tame rinkinyje, kurių, į kurias norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, mes siūlome energijos veiksmingumo tikslą privalomą tikslą, kuris būtų 30 procentų ES lygmenių. Taip pat reikia reglamentavimo struktūros, kuri padėtų toliau skatinti atsinaujinančių išteklių e, kūrimą, inovacijų dėkimą ir inžinierinių profesijų išlaikymą ES. Mūsų pramonėje, mūsų rinkoje. Ir Europos įmonėse. Taip pat svarbu užtikrinti visų teisę gamintis energiją patiems, ją saugoti, ar jeigu individai norėtų parduoti energiją ir gauti pajamų iš šitos veiklos. Tai taip pat vienas iš būdų skatinti e, kūrybingą energijos naudojimą ir bendradarbiavimą energetikos rytyje Europoje. E, ir taip pat mes įgaliname energijos vartotojus, mes skatiname vartotojų bendruomenės pasinaudoti naujai jiems suteikiamais įgaliojimais, būtent teisė į išmanų įskaitiklį, į elektroninį sąskaitą faktūrą, taip pat į dinaminius elementus e, turinčias energijos tiekimo sutartis. Ir mes taip pat e, skatiname valstybės narės palaipsniui atsisakyti kainų reguliavimo ir skatinti konkurenciją ir investicijas, nes mūsų e, kainų studija rodo, kad mažmeninės kainos padidėjo, nepaisant to, kad e, mažėja dujų ir naftos kaina. Taigi kažkas veikia neteisingai. Mes turime e, suderinti ar atstatyti normalų rinkos veikimą ypač kiek tai susijęs su kainomis. Ir aš manau, kad mūsų teikiami pasiūlymai užtikrina suderintą požiūrį. Mes deriname tikslus su priemonėmis, vartotojų apsaugos priemonės, ypač galvojame apie itin pažydžiamas grupės, kuriams grėsia energetinis skurdas. Ir žinau, kad daugeliu jūsų Europos parlamento narių, tai yra labai aktualūs klausimai, e, nes e, energetinis skurdas yra didžiulė ir auganti problema Europoje ir Europos komisija negali prieš tai užsimerkti. Ir mes kartu galime padėti milijonams e, europiečių sumažinti energijos sąskaitas. Ir mes siekiame spręsti šios klausimus tikslingai ir ryštingai, galvojant apie veiksmingo energijos naudojimo mm, strategiją, statybos mm, inovacijas ir esame pasirengę dirbti su valstybėmis narėmis, siekiant mm, geriau įsigilinti ir aiškiau apibriežti šį reiškinį. Būtent todėl mes įsteigėme Europos energetinio skurdo stebėsenos centrą kuris padės mums veiksmingiau spręsti šią problemą. Ir galiausiai yra numatyti procedūriniai saugikliai, apsaugos priemonės prieš išjungiant vartotoją iš energetikos tinklo. Mes matėme labai dramatiškų momentų per e, finansų krizę dėl to, kad e, kai kurie namų ūkiai kai kuriems namų ūkiams buvo um, išjungta e, elektra dėl to, kad jie nesilaikė kai kurių įsipareigojimų, bet e, mes turime užtikrinti um, apsaugos priemonės, tokią procedūrą, kuri laipsniškai padėtų um, spręsti problemas. Negalima staiga atjungti. Uh, elektrą, pavyzdžiui. Taigi mes siekime numatyti tokią apsaugos procedūrą, kuri užtikrintų, kad laiku imamasi tinkamų veiksmų. Ir galiausiai mes siekime įsteigti e, tvirtą valdysenos sistemą, atsižvelgdami ir Europos parlamento prioritetus. Mums svarbu, kad būtų stebimas energetikos sąjungos tikslų įgyvendinimas, kad būtų kuriama kuriamas didesnis skaidrumas ir tikrumas investuotojams, kad būtų laikomasi ilgalaikės vizijos ir galiausiai, kad būtų e, suderintas dabartinis galbūt per daug padrikas planavimas ir ataskaitų teikimas. Taip pat priminsiu, kad šiame pakete e, svarbus ne vien teisės aktai. Kalbama čia ir apie tokius veiksmus, kurie padės sumažinti trumpalaikį ir ilgalaikį neigiamą poveikį ir mm, siekiame, kad piliečiai iš karto pajustų teigiamus rezultatus, kad jiems nereikėtų laukti mm, galutinės dėrybų baigties, nes dėrybos iš tikrųjų bus ilgos, nors aš tikiuosi, kad jos vyks sklandžiai ir sparčiai. Ir mes jau dabar galime pradėti šį darbą apie kokias priemonės aš čia kalbėčiau. Pavyzdžiui, švarios energijos inovacijų strategiją mes siūlome šiame rinkinyje, kaip reformuoti um, mokslinio tyrimų rezultatus, kaip juos pritaikyti ir paversti konkrečiomis inovacijomis. Yra taip pat išmaniųjų pastatų iniciatyva. Uh, skatinanti investicijas į atsinaujinančių šaltinių, taip pat naudojama skiriama, skiriamos didelės lėšos inovaciniams projektams šioje srityje. Mes e, taip pat siūlome konkrečių kompetencijų vystimo atskiruose pramonės sektoriuose iniciatyvą, kad e, paremtume naujų kompetencijų įgūdžių taikymą ir kad užtikrintume socialiai e, teisingą persikvalifikavimą ir kvalifikacijų e, lavinimą. Mes taip pat ketiname teikti paramą tiems regionams, kuriuose kurie labai priklausomi nuo anglės technologijų. Ir taip pat siūlome daugiau skaidrumo, atsisakant subsidijų iškastiniam kūrui ir skatinant pereimą prie švarios energijos. Ir galiausiai mūsų politinė parama pramoninėms iniciatyvams mm, yra pagrista ar didžiausia dėmesį skiria švariai energetikai. Bus įsteigtas švarios energetikos forumas, kur pramonė, socialiniai partneriai, vartotojų organizacijos nuolat e, aptars tai, kaip galima stiprinti mūsų poziciją šioje srityje, ir skatinti darbo vietų ir ekonomikos augimą Europoje. Aš palyginau mūsų siūlomą dokumentų rinkinį su mm, Europinė, e, Europoje pagamintu mm, orlaiviu, bet dabar mums svarbu mm, turėti tinkamą pilotą, kuris mus nuskraidintų ten, kur reikia. Mes tikimės labai produktyvaus darbo su jumis. Mes komisija esame pasirengę siekti labai e, ambicingų tikslų. Jūs prisimenate, kad nustatydami 2017 prioritetus mes akcentavome energetikos sąjungos pasiūlymus ir todėl mes labai greitai renksime susitikimą su tarp komisijos, parlamento ir tarybos. Ir aš žinau, kad visi to susitikimo nekantrai laukia, nes ten mes kalbėsime apie tai, kaip įgyvendinti visą šį dokumentų rinkinį, užtikrinti tinkamą pažangą, sparčią pažangą ir kaip pasiekti konkrečių tikslų jau šiemet, iki šių metų pabaigos. Mes tikimės, kad per artimiausius devynis mėnesius kai kurie teisės aktai jau bus patvirtinti ir valstybėse narėse bus perkelti iki 2020-ųjų. Žinau, kad tai yra ambicingas užmojas, bet manau, kad jis įmanomas. Mes žiūrime dabar į naujus tikslus. 2017 bus įgyvendinimo metai ir tokia yra žinia, kalbant apie energetikos sąjungą, kurią mes pristatysime vasario pirmą dieną. Ir būtent todėl aš norėjau su jumis dabar šią temą aptarti, noriu įsiklausyti jūsų pastabas ir pasinaudoti jomis. Jos taps svarbių įnašų į mūsų rengiamą ataskaitę, kuri bus paskelbta kitą savaitę. Uh, Energetikos sąjungos um, strategija iš tikrųjų galimybė um, išsaugoti energetinius klausimus politinės darbo atvarkės centre. Ir uh, svarbu taip pat prisiminti, kad tai yra galimybė dabar akcentuoti kai kurios politinius prioritetus artimiausiams metams. Ir ataskaitoje rengiamoje viena iš pagrindinių, sakytų, viena pagrindinių e, minčių bus e, ta, kad energetikos sąjunga susijusi ne vien su energijos ir klimato klausimais, kad ji apima platesnį klausimų spektrą. Mes kalbame apie e, didelius pokyčius modernizavimo visos mūsų ekonomikos modernizavimo spartinimą. E, čia, pažiūrėjau, ir transportas būtų labai svarbis rytis, todėl mes siūlysime atitinkamus teisės aktų rinkinius e, susijusius su e, anglies technologijų maž... naudojimo mažinimą transporto sektoriuje. Taigi, uh, E, mes sieksime taip pat prisitaikyti prie besikeičiančio geopolitinio konteksto. Šių teisės aktų pristatymas bus proga man apsilankyti valstybėse narėse ir aš norėčiau jūs pakviesti prisijungti prie manęs, galbūt galėsite dalyvauti savo valstybėse narėse šiuose susitikimuose, likščioliniai tokie susitikimai buvo tikrai labai sėkmingi. Kadangi 2017 yra įgyvendinimo metai, aš norėčiau prašyti jūsų paskatinti energetikos sąjungos įgyvendinimą daugeliu lygmenių, nacionalinių lygmenių. Žiūrėsime, kaip yra sudaromi nacionaliniai planai. Vietos lygmenių, manau, kad tai taip pat yra galimybė pristatyti inovatyvius vietos projektus, miestų, um, regioninius projektus ir svarbu, kad tokie projektai būtų remiami ir tinkamai finansuojami. Mes bendradarbiavime su regionų komitetu šioje srityje, nes jei žmonės matys konkrečią pažangą, konkrečius rezultatus, tada jie pamatys iš tikrųjų energetikos sąjungos prasme. Aš paminėjau tikrai nemažai dalykų, pirmininkė, tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir paliksiu daugiau laiko tolesniai diskusijai. Mielai išgirsiu ir atsakysiu jūsų klausimus, jūsų pastabas. Ir manau, kad mes toliau sėkmingai bendradarbiausime, siekiant labai ambicingų tikslų numatytų šiame mm, teisėkros rinkinyje. Jo. Labai ačiū ponė vicepirmininkė, už platų gilų pristatymą. Iš pat pradžių tikėjomės, kad komisijos narys Kanijete atvyks taip pat, tačiau jis negalėjo to padaryti. Ir jūs sutikote atsakyti taip pat į kaip mm, e, mūsų klausimus. Labai ačiū ir e, dabar pasisa mūsų koordinatorių pasisakymą Krišėjanis Kariniš, EPP vardu. Ačiū, pirmininkė, dar kartą labas rytas, ponė vicepirmininkė. Diskutavome jau anksčiau ir remiame e, paketo tikslus keletą vilčių iš mūsų frakcijos pusės. Galima įvairiai žiūrėti į energetikos politikos e, sritį Paprasčiausiai būtų galima sakyti, kad mus domina kokybė, tuo pat metu ir kaina. Tai nestebina. Kalbant apie kokybę, yra tokios problemos kaip aplinkosauginiai nuogastavimai, CO2, klimato kaita ir taip toliau. Kainų prasme, vartotojai ir verslas, jiems reikia mokėti už energiją ir jos visada domina kuo žemesnė kaina už energiją. Tai akivaizdu. O šis paketas, manau, e, komisijos tikslas yra labai aišku, aš dar visos Biblijos neperskaičiau, tik anotuotą versiją, tik, taip, taip sakant, naująjį testamentą. Na, kryptis yra labai aiškiai. Manau, kad bus didelis įdomus iššūkis e, parengti galutinį teisinės aktus su taryba, nes aplinkosauginė prasme mes Europoje esame sukūrę subsidijų sistemą. Tačiau subsidijos, kaip tai bebūtų keista, skiriamos ne tik atsinaujančiai energijai, žinome, kad jos egzistuoja, bet ir iškastiniam kūrui. Mano šalyje dujų subsidijos sudaro du trečdalius visų žaliųjų subsidijų, nes kogeneravimo galimybės deginant dujas termoelektrinėse ir dėl to, kad kogeneravimo e, įmonės gauna subsidijas. Ir du trešdaliai tų subsidijų skirta importuojamoms e, Rusijos dujoms, e, kas yra keista šaliai, kuri yra priklausoma nuo importuojamų Rusijos dujų. Taigi, paketo tikslas, kaip jūs minėjote, priversti rinkos jėgas tapti lemiančiomis kad galėtume nutolti nuo tų subsidijų, atsitraukti nuo subsidijų naudojimo tiek atsinaujančių šaltinių rinkoje, kad jie konkuruotų ir iškasnio kūro atveju. Ne, neskirstant, tegul rinka nusprendžia, nes jeigu yra vėjo jėgainė ir tuo metu pušia vėjas, tai vėjo energija tuo metu bus pigiausia. Taškas. Niekas negalės su ją kovoti, e, konkuruoti. ir jeigu rinka bus aktyvi e, nu, priekyboje, e, tai bus sunčiami tinkami signalai investuotojams, sistema veiks. Visi suprasda, kad jeigu norime nutolti nuo susidijų ir panaudoti rinkos jėgas, tai čia nėra e, kairiųjų, dešiniųjų, žaliųjų ar juodųjų argumentai. Ar mes už iškasnį kurą, ar už kitokį kurą. Ne, mes esame prieš rinkos iškraipimus, kurie turėtų taip pat nuraminti ir nuogastavimus dėl aplinkos sauginių dalykų. Ir taip pat e, sumažinti vartotojų nuogastavimus dėl kainų ir sumažintas kainas per rinkų e, įgalinimą. Manau, kad kryptis yra e, pagirtina, jeigu mums kolektyviai pavyks paversti visą tai teisės aktais skirtais visiems, visoms sritims atsinaujantiems šaltiniams ir taip toliau ir toliau, būsime nuveikę didžiulį darbą Europos vartotojams ir verslui. Ir tuo pačiu nieko blogo, daugiau gero padarydami aplinkai. Jeigu sumažiname susidėjęs su iškasniam kūrui, tai tie, kurie, kuriuos duobina būtent ekologišką energiją, turėtų džiaugtis. Taigi Aš sakyčiau, turime leisti rinkai daryti tai, ką jos moka geriausiai reguliuoti kainas vartotojams ir pramoniai, kad e, užtikrintume e, žaliai augimą. Ačiū kolega. Toliau socialistų frakcijos vardu kolega Danika. La noi în comisie din nou. Labai diena. <clears throat> Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Labai džiaugiuosi tomis pastangomis, kurias, kurias įdėjote, kad gautume šį energetikos projektą. Jis dabar pasirodo tikrai tinkamų momentų. ES buvo gana keistų situacijų susiklostę. Visai nelauk ta nelauktas apribojimas pasirodė, kai dėl atsinaujinančių energijos rūšių, kad ir saulės energijos, kai kurios šalys ES šių naujų energijų pritaikymą stabdo. Taigi mums visiems tai buvo labai nemalonus surprizas. Kodėlgi tai atsitiko? Ogi todėl, kad e, atsinaujinančių energijų vystimasis turėjo įsiterpti į seną sistemą ir kai kurios šalis nesugebėjo pritaikyti reikalingų inovacijų, kad tos naujos energijos rūšys sėkmingai integruotųsi. Ir aš manau, kad e, būtent šiame pakete ir siūloma šias problemas spręsti. Mes norime pramonę dekarbonizuoti, taip pat ir elektros gamybą, o tuo pačiu metu mes norime, kad energijos kainos mažėtų. Tai yra labai svarbus momentas. Rumunijoje didieji energijos gamintojai, Rumunija labai daug vėjo energijos gamina, pareiškė, kad jiems daugiau nebereikia subsidijų ir kad e, jie turi tik vieną pageidavimą, kitaip tariant, kad, būtų, kad turėtų vienodą prieigą prie rinkos. Aišku, tai e, veda prie kainų sumažėjimo. Visi su tuo sutinka, tačiau toliau, jeigu mes Jeigu e, vartotojas, e, jeigu mes įvesime tokį standartą, kad vartotojas gali pasirinkti, kokią energiją jam naudoti, tai tada, aišku, e, vartotojas dažnai pasirinks išmanų į elektros skaitiklį, tačiau tai leis išspręsti kitą problemą, E, kaip naudoti išmaniai energiją, e, kaina bus teisinga, nes vartotojas mokės tik už sunaudotą energiją. Tačiau vienas dalykas man neaiškus ir galbūt ir kitiems nelabai aišku. Ir ne, ne, niekas nepaaiškėjo iš kolegos Karinš e, pasisakymo. Kaip tuos skaitiklius mes integruosime į sistemą? Kol kas atsakymo į klausimą nėra Jeigu kažkas turi energijos gamybos e, vienetą, sakykime, saulės ar, ar, ar vėjo, tai turėtų būti galimybė numatyta, kaip tą energiją paleisti į tinklą. Tokiu būdu turėtų būti kažkokia tai priemonė numatyta tam aspektui spręsti, kadangi reikalinga ne tik tai švaresnė energija, bet ir pigesnė. Ir paskutinis dalykas. Praeitą savaitę aš dalyvavau balsavimuose, atsiprašau, seminare, kurį e, organizavo Eurofer. Buvo daug kalbama apie įvairias e, Danijoje, kitose šalyse, Belgijoje e, egzistuojančias e, CO2 sugaudimo technologijas. Visur tokių technologijų yra. Taigi CO2 emisijos gali būti sugaudomos ir e, perdirbamos nenūdėjant atmosferos. Manau, kad tas aspektas turi būti taip pat paremtas e, komisijos. Toliau kitas aspektas e, - statinių energetinis efektyvumas. Reikia šį dalyką skatinti, kad pastatų energetinis efektyvumas išauktų. Kol kas matau, kad šioje srityje yra labai daug biurokratijos ir dėja labai mažai geros valios. Ačiū uždėmesi. Toliau ponios Tošanovskė, ką ir vardu. Ačiū ponia pirmininkė. Aš taip pat prisijungsiu su kole, prie kolegų minčių, kad ponia vicepirmininkė, kad atvykstate pačiu laiku, kai pradedame kalbėti apie energetikos paketą, susipažįstame su juo, jo neįmanoma per, perskaityti vienu prisidimu, tačiau tai yra puikia aplinka, kuomet septyni teisėkuros e, pasiūlymai bus pateikti, bus sunku juos aptarti. Aš Noriu paklausti, kada, kaip jūs vaizduojate gauti pirmo, pirmąją reakciją iš atskirų valstybių narių, nes kaip pat sakėte, sakėte, kai kuriais atvejais tai reikštų kišimas į nacionalinę strategiją. O tos nacionalinės strategijos dažnai kuriamos per procesus, e, kurios susiduria su sunkumais, tai bus sunku derinti visus šios veiksmus. Jūs taip pat sakėte, e, energija yra senoji Europos dama, atsiradusi prieš 150 metų ir kelias į priekį nebus lengvas, nes reikės įvykdyti įvairiausių teisė, kurių teisėkuros pakeitimų pagal vertinimus kai kuriuos pakeitimus bus labai sunku padaryti. Naujas strategijas reikia dėkti keletą metų, kaip, pavyzdžiui, kurti naujus tinklus, jungtis. Taigi, kokia yra pirmoji reakcija taryboje į šią, į šį paketą? E, dėl veiksmingumo dalies, taip pirmasis dokumentas, e, kurį galima, gavome patirinėti, pastebėjau, kad sunku tos aspektus aptarti. Vienintelis vienas procentinis punktas e, našumo didinimo turi reikšmės, ypač ekonominės. E, kaip sakė kolegos, manau, tai bus svarbu ir tarybai tai yra nereikėtų eiti tolesnio reguliavimo didinimo keliu, o rinkos atverimo keliu. E, tas rinkos atverimas sudarė su, su sunkumais dėl subsidijų, dėl rinkos fragmentacijos. nemažai verslo gauna išskirtinę viešąją paramą, dėl to na, rinka yra gana iškraipyta. Todėl aš manau, kad dirbdami kartu su atskiromis valstybėmis narėmis ir ieškodami aukso e, vidurio, kaip sako idealistai, bus gana sunku. Nes Europoje vyroja įvairovė ir nėra vieno būdo e, problemas spręsti konkrečiai šaliai. Taigi, ką rodo pirmieji kontaktai taryboje šiuo klausimu? Ačiū. Toliau kolega Petersen, mūsų vicepirmininkas Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti vicepirmininką Šefkočių, pateikus šį didelį domen, e, dokumentų paketą. Trumpo būdu galėčiau pasakyti, tai tikrai, tikrai didelis projektas. Na, reikia nepamiršti šios perspektyvos, nes radus naują administraciją visiškai nespratome, kokie bus mūsų santykiai ateityje su Amerika. Taigi dabar mes patys turime užsitikrinti šviesą ateitį. E, šiais labai svarbiais klausimais. Taip pat e, svarbus dalykas yra pasakyti, kad bendradarbiavimas energijos srityje yra pozityvi darbo atvarkė. Mes turėtume sugebėti pasiekti apčiopiamas naudos visiems europo, europiečiams. Tai yra, kad daugiau bendradarbiavimo šioje srityje yra gyvybiškai svarbu siekiant realios naudos Europos piliečiams ir vartotojams. visi tikslai, kuriuos turime pasiekti, kalbant apie nepriklausomumo nuo užsienio e, importo iš Putino, iš Amerikos administracijos ir taip pat gyvendinti mūsų klimato tikslus pagal Paryžiaus sutarimą. Nu, dėl viso to ši darbo atvarkė istoriškai labai svarbi ir kupina iššūkių, todėl turime tikrai būti pasirengę tam, kad nuveiktume šį darbą. Šiame kontekste Alde frakcija e, bus konstruktyvi ir pozityvi, nors mums būtų pateikę, jeigu pasiūlymai eitų dar toliau ir siektų dar daugiau, ne tik dėl atsinaujinčių šaltinių tikslų ar e, energijos efektyvumo tikslų. Taigi ateityje mes e, sieksime ambicingesnių tikslų. Paminėsiu keletą dalykų iš šios plačios darbo atvarkės. Valdysena bus labai svarbus aspektas. Mums reikia e, tikrai stiprios valdysenos, ilgalaikio stabilumo investuotojams. Mums reikia vidaus e, energijos rinkos. O tai būtent reikalauja ir e, stiprios valdysenos, ir didesnio EISOS ir bendrų institucijų vaidmens. Dėl atsinaujinčių šaltinių mums reikia ambicingų tikslų, tačiau taip pat reikia sutelkti dėmesį į elektrifikavimą, šildymą ir vėsinimą ir energijos transportavimą. Ir čia e, norėčiau pasakyti, kad iššūkis bus rasti tą holistinį požiūrį. Reikia dėmesį sutelkti į sprendimus, į tai, kaip integruoti visus šios teisės aktus Tai tarp visų sektorių, įskaitant elektros šildymo, vėsinimo ir transportavimo, taip užtikrinant sanglaudą ir galiausiai užtikrinant apčiuopiamą naudą Europos piliečiams. Taigi lauksime tikrai nekantriai darbo pradžios su šiais dokumentais, būsime konstruktyvus ir kritiški ten, kur to reikės. Ačiū. Ačiū. Žaliųjų vardu panas Klaud Turmes. Ačiū, Ježi. Sveiki, komisarė. Koks yra didesnis vaizdas? Didesnis vaizdas yra klimato kaita, bet jis e, taip pat pritraukia ir naujas investicijas į Europą, kuriant darbo vietas, atnaujinant pastatus, bet ir taip pat rengiant infrastruktūrą e, pramonį. Jeigu greitai persime prie elektromobilumo, tai tai pagal tyrimus sukurs daug darbo vietų Europoje ir sumažins mūsų naftos importą. Geopolitinė prasme tai mums padės. Aš džiaugiuosi komisarė, kad jūs minėjote pramonės politikos dimensiją. Svarbu tai, kad kalbant apie saulės elementus, kur pralaimėme e, Kinijai, Sicilijoje bus daug investuojama pasiremiant naujausiamis technologijomis sukurtomis e, Prancūzijos ir Vokietijos laboratorijose. Tai yra geros žinios. Tačiau kalbant apie vėjo energiją, nereikia pamiršti Kinijos. Ji eina taip greitai į priekį, kad mums reikia e, didelės masinės rinkos Europoje. Antra, ir tai bus klausimas, koks skirtumas tarp jūsų, pana Šefkovičiaus ir Žako Deloro kai jis rengė turą 90-mečio pabaigoje. 70-mečio. 90-mečio pabaigoje rengdamas kampaniją. Reikia kurti bendrą rinką. Jis ragino e, naikinti vidaus sienas ir Žakdalas e, Deloras parodė į Čečinį pranešimą ir sakė, ar jūs nenorite gauti 50-15 milijardų tai kainuoja tai, kad mes ten dirbame kartu. Kur tas Čečiniai pranešimas Baltijos valstybėms, kuris parodytų, kad jeigu jūs nedirbsite, dirbsite artimiau kartu, jūs negausite 2 ar 5 milijardų arba pietryčio Europoje. Jeigu nedirbsite kartu, jūs prarasite pinigų, jeigu neoptimizuotisite savo sistemą. Man atrodo, kad reikia kažko pozityvaus, pozityvios istorijos. Be šios tyrimo mums dar reikia pavyzdinių projektų. Ar mes galime nuo dabar iki metų pabaigos padėti trims Baltijos valstybėms e, atsiskirti nuo Rusijos tinklų, desinkronizuotis nuo Rusijos tinklų? Ar galime mes suteikti politinę ir finansinę paramą? Ar pietų Europoje? Nematome, kad Bulgarijoje ir Rumunijoje atsinaujančių šaltinių kaina yra didesnė. Ar per EFSI priemonės negalime sukurti kažkokios priemonės, kad Rumunijos investuotojas nemokėtų, jam nekainuotų kapitalas daugiau negu Vokietijos investuotojai? Kaip e, veiksmingumo, e, efektyvumo srityje dirbti? Kaip finansuoti greito pakrovimo stateles greitkeliuose? Niekas nepirks elektromobilio, jeigu jis žinos, kad negali nuvažiuoti į Nicą su tuo elektromobiliu. Taigi reikia tų greito pakrovimo statelių. Ar turime minčių, kaip visą tai plėtoti? Dėl pono Karinš pastabų, jūs teisus. Taip, vidaus rinka turi sumažinti iškraipimus. Vienas didžiausių iškraipimų yra per maža CO2 kaina, nes už e, taršą nemokama. Kolegos, kurios esate labai radioaktyvus, E, turite suprasti, kad e, branduolinė energija turi didžiulės privilegijas. Ponas Sotekas žadėjo apie draudimo režimą po Fukushimas. Ar žinome, kad įvykus nelaimė Europoje mokesčių mokėtojai mokės, kaip Japonijoje? Kodėl nėra nieko daroma? Kodėl režimas yra toks, kad Švedija ir Vokietija verčia įmonės atidėti pinigus reaktorių uždarimui, o Prancūzija organizuoja 120 milijardų kompensacijos surinkimą savo bendroviai. Tai yra didžiulis rinkos iškreipimas. Aš esu pasirengęs, Kristianis, e, prisimti tą iššūkį, dirbti kartu, mažinti tuos iškreipimus, tačiau turime matyti visą tai bendrai. Ačiū. Ačiū už pasisakymą. Guoja vardu ponas Benito Zilvaka. <coughs> Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señor. Dėkuoju, labai diena, komisarė. Jūsų teikiamas e, paketas vadinasi švari energija visiems europiečiams, tačiau dėja šiandieną 50 milijonų europiečių negali pasišildyti savo namų, nes gyvena e, energetinėme skurde. E, Tai yra bendra tokia taisyklė ir mums reikia, kad būtų daugiau numatoma e, lygybės elementų, kadangi tai yra netoks klausimas, kurį galime išspręsti rinkos pagalba, kaip yra nurodyta. E, e, rinka tokio klausimo negali išspręsti ir tikrai to net negalima tikėtis, nes rinka nori, kad padidėtų pelnas, kad būtų didinamas pelnas ir panašiai. Mes norėtumėm dar jūsų paklausti dėl e, e, galimybių mechanizmo ir kaip galima e, pinigus skirtus e, iškastiniai energijai nukreipti kitą linkmę. E, tas klausimas jau buvo užduotas ne vieną kartą ir atsakinė ir komisaras Kanjetė, tačiau klausimas būtų, e, koks, kokia prasme dabar būtų atsisakyti e, tų energijos šaltinių, iškastinių energijos e, šaltinių šalyse, kurios patiria energetinį skurdą. Juo labiau, kad tai apima 95 procentus gamybos. Europos komisija e, gina vieno Um, dujotiekio projektą. Uh, tai yra faraoniška uh, statyba, kuri kainuoja 45 milijardus dolerių. Uh, buvo padarytas įvertinimas, ekologinis įvertinimas ir tada buvo ir, ir, ir išvada buvo padaryta tokia, kad ponas Kanietė neatsižvelgia į šio projekto e, kengsmingumą. Iš tiesų 45 milijardai dolerių e, galėtų būti skirti kitoms rytims negu e, iškastiniai e, energijos šaltiniai E, nes be to komisija visiškai neatsižvelgia į klimatinį tokio projekto poveikį. Bar... Ačiū, Barbara Kapel, ENF vardu. Ihnen, Herr Vizepräsident der Kommission, für die äh, neue. Dėkoju Jums ir dėkoju taip pat e, Europos komisijai už šio paketo pristatymą. Taip iš tiesų paketas yra didžiulis. Äh, Jūs e, jau minėjote, kad iš tikrųjų taip ir yra e, ir jis gali padidinti ES BVP bei sukurti šimtus tūkstančių naujų darbo vietų. Taip pat labai didelį įspūdį daro šio paketo perkelimas į energetikos paketą. E, tai yra iš tiesų mūsų uh, ekonomikos e, didžiulis žingsnis į priekį, kada e, galima pereiti prie daug mažesnių CO2 išskirimo į atmosferą. Tai mm, turėtų apimti 90 procentų energetinių pasiūlymų, tikrai daro labai didžiulį įspūdį. Šio e, paketo stipriosios pusės yra energetinis efektyvumas, kad, Euro, kad Europa taptų pasaulinė lyderė gaminant e, atsinaujinančias energijos rūšis, taip pat e, tas momentas, kad vartotojai taip pat gali tapti ir gamintojais bei tiekti į rinką pigią energiją. Taigi, jeigu taip ir bus, iš tiesų ta energija bus pigesnė ir tai yra labai svarbus momentas. Iki 2020 metų, e, e, jeigu atliktume e, izoliavimo darbus, tai kiekviena šeima sutaupytų vidutiniškai 500 eurų. Kalbant apie įmonės, tai taupimo sumos iš, išauktų net iki 55 milijo, milijardų. E, iki 35 metų tai turėtų, e, tos, tos sumos turėtų iš, išaukti iki 280 milijardų. E, valstybės narės turėtų e, sukurti fondą, kuriame būtų numatyta 10 milijonų er, eurų, milijardų eurų e, pastatų reno, renovavimui. Tai yra labai svarbus momentas, kadangi 40 procentų šildymui skirtos energijos pagaminama iš anglies, deginant anglį mm, Aš norėčiau, kad iš jūsų pusės būtų imtasi iniciatyvų e, ir kad įsijungtų į šį darbą ne tik tais Europos investicijų darbas, bet ir privati iniciatyva, nes potencialas didžiulis ir jį reikia išnaudoti. Ačiū. Baigėme pirmą diskusijų raundą. Išklausėme klausimų ir pastabų ir dabar norėčiau paprašyti mm, komisijos vicepirmininko atsakyti. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems koordinatoriams, ne vien už išreikštą paramą, bet ir už klausimus. Tai yra mūsų struktūrinio dialogo dalis. Jau pradedame išsiaiškinti kai kurios klausimus, ieškoti bendrų sprendimų. Panas Karinš labai aiškiai kalbėjo apie tai, nuo ko priklausys e, energetikos sąjungos sėkmė. Ar kas spręs, e, ar ji yra sėkminga. Mūsų vartotojai pirmiausia. Jie matys, kokios yra kainos, lygins su kitomis šalimis. Ir aš galiu pasakyti, kad e, man yra visiškai aiškus šis prioritetas. Būtent tinkama kaina svarbu atstatyti ir svarbu uh, Um, sutvarkyti sąnaudų pusę, kalbant apie kainų nustatymą. Žinote, kad šiame dokumentų rinkinyje teikiama, um, kalbama ir apie kainų struktūrą. Ir dėja, nors mažmeninė kaina mažėja, didmeninė kaina mažėja, o mažmeninė didėja vartotojams. Ir taip yra dėl e, įvairių schemų, dėl to, kas yra įtraukiama į galutinę kainą, kurią sumoka vartotojai. Ir taip yra, pirmiausia, dėl to, kad e, mes, e, kad energijos rinkos jėgos veikia netinkamai. Ir taip pat mes turime tinkamai reaguoti į naujas tendencijas, į naujas technologijas. Visiškai akivaizdu, kad kalbant apie atsinaujinančių šaltinių naudojimą, tokių kaip vėjo ar saulės energija, tokie dalykai nepripažįsta sienų. Ir mes turime atsižvelgti į šių išteklių pobūdį, e, sugalvoti, kaip e, tą energiją saugoti ir kaip ją e, prekiauti. Taigi mes siūlome atsisakyti įvairių rinkos iškraipimų palaipsniui, todėl turime numatyti spartesnį spartesnė priekyba energija Mums reikia reaktyvesnės, greičiau reaguojančios sistemos, turime pasitelkti naujas technologijas ir vykdyti energijos prekybą realiuoju laiku, nes tai padidins mūsų sistemų veiksmingumą. Kalbant apie paramos schemas, Esu tikras, kad pereinamojo laikotarpiu mums jų reikės ir mes turime užtikrinti, kad jos būtų naudojamos ribotai ir remtųsi rinką. Uh, Mm, galbūt vėliau kalbėsiu apie mm, pajėgumus, apie pajėgumų mechanizmus, nes tai buvo vienas iš jūsų klausimų. Kalbant apie subsidijas iškastiniam kūrui, žinote, kad tai problema ne vien Europoje, bet visame pasaulyje. Europa mm, yra ta, kuri e, didžiame septintuke ar didžiame dvidešimtuke nuolat kelia šį klausimą. Ir šis klausimas iš tikrųjų jau šiuose formuose susilaugia daugiau dėmesio. Mes siekiame, kad būtų panaikintos subsidijos e, aplinką žalojančiams e, kūro rušims. E, dar vienas iš kolegų kalbėjo apie tai, kad reikia esminio sistemos pertvarkymo. Ir tai yra tikrai taip. Atsinaujinantis šaltiniai dažnai nesuderinami su senomis analoginėmis sistemomis, kurios yra per lėtos, nepakankamai lankščios. Ir todėl mes turime pirmiausia pakeisti sistemą, kurti išmane, išmaniuosius tinklus ir geresnę infrastruktūrą mūsų pramoniai. Mes taip pat turime užtikrinti, kad mūsų vartotojai būtų geriau informuoti apie įvairias galimybės, įvairius variantus, pasirinktis, kad jie būtų labiau įtraukti į visus procesus. Ir būtent todėl mes siekiame, kad būtų palaipsniškai skaitmeninamos visos mūsų sistemos, naudojami skaitmeniniai centrai, skaitmeniniai tinklai, kad būtų greičiau reaguojama e, į elektros tiekimo poreikį kad būtų galima paprasčiau suderinti paklausą ir pasiūlą ir padėti naujiems verslo modeliams. Mes turime taip pat teikti paramą vartotojams, pavyzdžiui, namų savininkams, kurie nori įsirenkti saulės bateriją ant savo namo stogo. Jie turėtų galimybę tokią energiją naudoti ir taip pat ją parduoti. Aš kalbėjau su statybų pramonės atstovais ir jie sako, kad šiandien praktiškai neįmanoma rasti statybininkų, kurie E, tiksliau, sa, namų savininkų, kurie norėtų naujai statyti namą senomis technologijomis. Daug jų iš tikrųjų nori saulės baterijų ir yra daug jų gamintojų, kurie nori parduoti savo energiją. Taigi šios sistemos tikrai taps visos struktūros dalimi. Uh, Anglės e, sugavimo ir saugimo technologijos taip pat e, labai svarbus e, aspektas, tai yra horizontas 2020 strategijos dalis. Ir tai bus taip pat įtraukta į naują apvertinių taršos leidimų sistemos diskusijas. Ir iš tikrųjų, jeigu anglės kaina labiau atspindėtų visas su anglės technologijų naudojimu susijusias išlaidas. Tai turėtume iš tikrųjų objektyvesnį vaizdą. Mes turime galvoti apie inovacijas, numatyti tinkamą reglamentavimą, užtikrinti tinkamą um, anglės technologijų kainą. Ponas Tošenovski kalbėjo apie tai, kad um, dabar visas rinkinys yra vertinamas, na, tarsi e, preliminariai ir klausia, kaip valstybės narės e, vertina mūsų teisėkros pasiūlymų rinkinį. Pirminės reakcijos, galiu pasakyti, labai palankios. Visi supranta, kad e, negali viskas tęstis taip, kaip yra dabar. Šis sektorius turi keistis. energijos sektorius Europoje turi daug um, trūkumų. Tai nėra iš esmės e, visos Europos um, sistema, vartotojai skundžiasi per didelėmis kainomis, didmeninkai taip pat nepatenkinti kainomis, taigi reikia esminių permainų, um, turime eiti į priekį ir išvengsime didžiulės energetikos krizės Europoje. Taigi tikrai pritarėma, kad pokyčių reikia. Ir be abejo, bus tokių klausimų, kuriuos spręsti bus pakankamai sunku. Bet aš tikiu, kad jūs kartu su komisija ir su valstybėmis narėmis rasime visi bendrai sprendimus. Pavyzdžiui, toks klausimas, kaip numatyti tinkamą regioninį bendradarbiavimą. E, kaip užtikrinti, kad tarp valstybinių mastų bus tinkamai priekiaujama elektra, kad bus tinkamos šios ryties taisyklės. Ir klausimas dar apie kainas ar reguliuojamas kainas. Mes turime jų palaipsniui atsisakyti, turime skatinti konkuren konkurenciją, investicijas ir siekti daug didesnės konkurencijos kainų požiūrių. Taigi, Visą tai yra svarbu ir ačiū Klodui už tai, kad e, pateikė tą palyginimą tarp mūsų tikimų pasiūlymų ir Žako Deloro kažkada teiktų pasiūlymų. Mes e, iš tikrųjų daugelį valstybių narių vykdėme tą energijos sąjungos pristatymo kampaniją, o dabar mes vykdome tokią kampaniją, kuri ragina valstybės narės labai aktyviai įsitraukti į šį procesą. Ne Briuselėje, o valstybėse narėse turi būti kuriama energijos sąjunga. Todėl mes turime energe, turėti energetikos ir klimato um, planus kurie atspindėtų ir Paryžiaus susitarimą, ir mes turime reikalauti daug iš vietos valdžios institucijų ir piliečių. Visi merai nori išmanių miestų. Mes turime įtraukti visus valdymo lygius, e, numatyti ambicingus e, miestų ir regionų energijos ir klimato planus ir rodyti piliečiams, kokia jiems iš to nauda. Turime aiškinti, kokios investicijos yra geriausios ir kokia rizika kyla, jeigu nebus išmaniųjų investicijų, jeigu nebus atnaujinama infrastruktūra ir kiek tai vėliau gali kainuoti biudžetui. Ir tai yra E, mes turime siekti tokių sąžiningų diskusijų visose valstybėse narėse su vyriausybėmis, su regionu ir vietos valdžios institucijomis ir su piliečiais. Mes dabar kūrėme naują stuburą tokios ekonomikos, kuri rengs, remsis anglės technologijų e, laipsniško atsisakymu. Mes kalbame apie skaitmeninimą, apie atsinaujinančius išteklius, tai yra nauji procesai, taip, praeitie esame padarę klaidų, bet mes galiausiai norime, kad paties proceso rezultatas būtų teigiamas. Kai dėl pono Petersen klausimas apie ES lyderystę. Praeitą savaitę buvau Davose. Ir galiu pasakyti, kad e, daugelis, su, kuriuo, su kuo kalbėjusi, tikisi ir mano, kad Europa turi toliau būti lyderė, kalbant apie e, energetikos sistemų e, keitimą, švarių technologijų naudojimą. Ir aš jas patikinau, kad e, taip ir bus. Mes turime Taip pat e, kalbėti apie sąžiningą pasaulinę priekybą, apie vyriausybių atsakomybę. Ir aš manau, kad e, mes tikrai atliekame lyderio vaidmenį, teikdami e, šį pasiūlymų rinkinį. Dar dėl atsakant į konkrečius klausimus, panas Turmans klausė apie sinchronizavimą ir vėjo energiją. Mes glaudžiai dirbame su Baltijos valstybėmis Nemažai analizės jau atlikta, jungtinis tyrimų centras um, puikiai padirbėjo su šiais labai sudėtingais um, techniniais klausimais. Žinote, kad yra pateikta keletas alternatyvų, kurias mes um, aptarėme su Baltijos šalimis politinių lygmenių, nes mes norime pirmiausia išgirsti, kas aktualu joms, uh, koks jų pasirinkimas ir tada mes turėsime įtraukti Rusiją ir Baltarusiją ir ieškoti tokių sprendimų, uh, kurie leistų mm, Baltijos žalių mm, energijos sistemą sinchronizuoti su europiniais tinklais. Kalbant apie vėjo energijos sektorių, jis pritarė mūsų rinkiniui, pasiūlymų rinkiniui, tikrai labai entuziastingai pažiūrėta į komisijos pasiūlymus. Ir šis sektorius taip pat mano, kad mes radome tinkamą receptą, tinkamus atsakymus į praeitie iškilusius klausimus. Ir taip pat yra jau teigiamų pavyzdžių, kuriuos galima parodyti. Pavyzdžiui, Šiaurės šalyse įgyvendintas projektas, kuris rodo, kad galima pasiekti labai gerų rezultatų. Ir dar du paskutiniai klausimai, ponia Kapelė ir Vanas Juoga. Šie klausimai labai susiję, nes jie buvo apie veiksmingą energijos naudojimą ir apie energetinį skurdą. Ir dar vienas klausimas dėl pajėgumų mechanizmo. Iš tiesų, energetinis skurdas yra labai skaudi ir aktuali tema. Ir mm, kažkaip mes mm, mm, ne visą, nesutinkame su tais, kas sako, kad energetinis skurdas yra pirmiausia valstybių narių problema. E, ne, tai yra Europos problema. Visi ES piliečiai turi įstengti sumokėti energijos e, sąskaitas. Mes turime siekti didesnės konkurencijos, mažesnių kainų visoje Europoje. Ir todėl aš manau, kad mes turime kartu su valstybėmis narėmis dirbti. Iš vien e, analizuoti problemas ir ieškoti sprendimų. Todėl, kai mes kalbame apie reguliuojamas kainas, mes visada įrašome iš karto sakinį, kuriame e, sakoma, kad mes norime tokios sistemos, kur pažeidžiamos grupės, kuriams grėsia energetinis skurdas, e, būtų numatytos specifinės priemonės. Ir kokį pavyzdį aš paprastai teikiu. Manau, kad sistema geresnė bus, jeigu ji bus tikslinga. Mes nenorime teikti subsidijų tiems, kurie yra didmenininkai, bet reikia padėti tiems, kas naudoja energiją maistui gaminti, pavyzdžiui. Toliau ekodizaino ir ekologinio ženklinimo klausimai. Aš norėčiau padėkoti Jums už palaikymą. Kartais sunku iš tikrųjų atsispirti visam spaudimui, kurį patiriame matydami, kaip kai kurie mūsų pasiūlymai pristatomi žiniasklaidoje. Kiekvienai šeimai mes padėsime sutaupyti 550 eurų per metus. Tai yra vienas iš faktų, kuris gali būti pateiktas kaip argumentas diskusijose. Ir mūsų pasiūlymams taip pat pritarė pramonė. Jie žino, kokie yra standartai ir žino, kad ekologinis ženklinimas suteikia jiems didelį pranašumą parduodant energiją kitoms rinkoms, nes tai rodo aukštą e, Europos energijos kokybę vartotojai taip pat žino, ką perka ir gali tinkamai apsispręsti. Taigi visos suinteresuotosios šalis turi čia veikti iš vien Ir mes turime šiuo metu ne vien išklausyti galbūt neigiamų pastabų, kurios yra žiniasklaidoje, bet ir e, praktiškai gyvendinti būtinas e, tai, kas yra būtina. Ir dar pajėgumų mechanizmas. Galbūt ne visada aiškiai šis aspektas pristatomas diskusijose. mes pradedame tokį laikotarpį, kuris bus tikrai sudėtingas, nes siūloma labai didelė, e, siūlomas didelės permainos, kurios padarys didelį poveikį valstybėms narėms. Taigi mes e, ir gyvename tą pereinamąjį laikotarpį ir gali reikėti tokio pajėgumų mechanizmo vienoje ar kitoje valstybėje narėje, bet būtina prisiminti mūsų pasiūlyme numatytas taisyklės. Būtent, kad tai turi būti paskutinė priemonė, kraštutinė priemonė. Prieš priimant sprendimą dėl gebėjimų mechani pajėgumų mechanizmo, reikia išanalizuoti, ar jis tikrai reikalingas, ar tikrai išpildomos e, visos sąlygos, sąlygos susijusios su energijos generavimo. Um, potencialu atsižvelgiant taip pat apie regioninį potencialą. Jeigu kyla nerimas, kad mm, tam tikrų metų gali pritrūkti energijos, turime įvertinti, ar tos energijos galima gauti iš kaimininių e, šalių. Ir jeigu po tokios analizės paaiškės, kad vis dar reikia pajėgumų mechanizmo, turi būti užtikrinta, kad jis būtų laikinas, e, veiksmingas ir kad neiškraipytų konkurencijos. Taip pat, kad netrukdytų įgyvendinti reikiamas reformas. Ir mes nurodome konkretų. Um, mes taip pat užtikrinsime, kad nebus teikiamos subsidijos atgyvenusiems technologijoms remti. Taigi Taip, faktas, kad gali prireikti pajėgumo mechanizmo, bet um, bus atliekama labai išsami analizė prieš jo pasinaudojant, nes žinome, kad tam bus naudojamos viešosios lėšos. Mm, ir um, iš tikrųjų toks mechanizmas gali padėti išgyventi pereinamąjį laikotarpį, bet uh, jis gali taip pat padaryti neigiamą poveikį, jeigu išlaikytų tiesiog status quo ir nebūtų keičiamos sistemos, kurios yra atgyvenusios. Tiek pirmininkė, ačiū, ačiū už jūsų atsakymus. Dėl iš 34 mūsų komiteto narių turime tik tai vieną narį iš Maltos, ponę dalį. Taigi dabar norėčiau uh, suteikti jums žodį ir palinkėti uh, sėkmės jūsų šalies pirmininkavimo metu. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu jums padėkoti už, e, pa, pa, pa, pasveikinti jūsų išrinkimu. Kaip žinote, mes trumpai kalbėjomės apie tai E, turbūt kalbėsime taip pat dar daugiau apie tai. Viešai noriu pasveikinti e, jūsų pristatytą švarios energijos paketą, nes kas jame yra, yra seniai laukiami pasiūlymai, <clears throat> kurie pagaliau yra pateikti. Ypač kadangi aš manau, kad ES turi paspartinti veiksmus ir sukurti stipresnę, atsparesnę politikos sistemą čia. Tai, apie ką kalbame čia, nulems ES energetikos ateitį iki 30-ųjų ir vėliau. Ir šis paketas nulems, kaip sėkmingai ES pas, pavyks pasiekti klimato tikslus 30 metams ir įkurti bendrą energetikos sistemą. Kaip parlamento narė, aš manau, kad energijos sąjunga turi turėti e, svarbiausią prioritetą, tai yra energijos e, efektyvumas. E, tai reikia siekiam, tuo siekiama užtikrinti, kad žmonės galėtų sumokėti sąskaitas, bet taip pat didinti konkurencingumą ir kovoti su energetiniu skurdu, ką jūs minėjote. Ir šią prasme man malonu matyti, kad pagaliau yra privalomis energetikos efektyvumo tikslas, tačiau manau, kad tam skirti e, finansai turi būti smarkiai padidinti. Todėl noriu paklausti, kokios ES finansinės priemonės galėtų būti geriau panaudotos šiam tikslui. Kitas klausimas yra susijęs konkrečiai su atsinaujančiais šaltiniais. Komisija sako, kad šis paketas užtikrins vienodas žaidimo sąlygas ir nepakirs energijos ir klimato tikslų sakoma, kad šis paketas gali padidinti CO2 emisijas. Kaip šie pasiūlymai atspindi ekonominę naudą piliečiams, jų noriu dalyvauti rinkoje ir kaip užtikrinti, kad nebus problemų e, per teklinių pajėgumų prasme. Ačiū kolegos, mes turime daugiau negu 20 norinčių kalbėti. Prašau nekalbėti ilgiau kaip pusantros minutės. Pane Grifin. Ačiū, Ježi. Sveikinu su išrinkimu. Jūs esate puikus e, lygybę užtikrinantis pirmininkas komisarui. Dėkoju už darbą. Ačiū už jūsų įtraukinti požiūrį į vietos valdžią. Ačiū už darbą energijos skurdo prasme. Kaip žinote, mano frakcija pasisako už griežtesnės priemonės, sprendžiant energijos skurdo problemas. Kaip matome, kad čia pakete pasiūlome, yra pasiūlymų dėl rinkos dizaino, valdysenos, tačiau aš manau, kad galime nueiti toliau. Norėčiau pareikšti nusivylimą dėl atsinaujinančių šaltinių tikslų. Pasiūlytas 27 procentų tikslas nėra pakankamai ambicingas, mano nuomonė jis pagristas šališkų atsinaujinančių šaltinių kainos įvertinimu. Jeigu norime pateikti iniciatyvų investuotojams, užtikrinti pramoniai tikrumą, atitikti 21-osios šalių konferencijos e, tikslus. Turime daug e, siekti didesnių ir saistančių tikslų. Komisarė, 1 procentų energijos veiksmingumo tikslas e, pasiekimas reiškia 3 milijonus namų, kurie būtų renovuoti, 7 milijonai žmonė, išlipti iš skurdo. Komisarė, lipti, lipkite į Airbusą, išskalisite sparnus ir nustatykite 40 procentų energijos veiksmingumo tikslą. Ačiū, panas Pipera. Ačiū, ponė visapirmininkė. Kas mums daugeliu iš mūsų čia patinka, tai yra tai, kad jūs kuriate E, ryšius su įvairiomis politikos sritimis. Tai yra šios komisijos stiprybė. Jūs žiūrite, kaip jūsų teisės aktai turės įtaką e, kitose sritise. Mano klausimas yra toks. Pirmasis klausimas. Ar pakankamai atsižvelgėte į tai, kad 40 procentų sutaupimas energijos srityje būtų taip pat siejamas ir su žalia energija? Antra. Jau daug buvo kalbėta apie tai, kad reikia atsižvelgti į poveikį ETS sistemai. Tačiau jūs nesakote, kaip į tai atsižvelgėte. Galbūt galėtume gauti e, sąrašą tokių priemonių, kaip šis paketas paveiks ETS e, leidimų aukcionams ir panašiai. Mums ne visiems čia tai aišku, daug toliau dėl MVI. kalbėjote apie dešimties milijardus privalomas sutaupimą, jeigu bendrovės bus verčiamas taupyti ir taupyti po 3 procentus per metus. Ar nebus tai naudingiausia tiesiog didelėms tarpinėms grupėms, iš tokių konkursų. Nes mažesnės bendrovės gali lengviau pasiūlyti pritaikytus sprendimus, mažesnė mastą sprendimus. Ar tas privalomas tikslas nebus neproduktyvus, nes jis bus naudingas tiesiog didelėms bendrovėms. Ponas Roil, ačiū pirmininkė, keletas pastabų e, tikslai, apibūdinimai, analizės, viskas tai gerai, tačiau mane labiau domina priemonės ir metodai. Reikia galvoti, kaip siekti pažangos daugiau. Ar gerai kurti daugiau agentūrų ir organizacijų ir suteikti joms daugiau galių, ar gerai, negeriau būtų panaudoti paskaitas. Ponas Piperis, ką tik patikė jums pavyzdį. Ženklinimas taip pat yra geras pavyzdys. Tai yra paskatų sistema. Ekodizainas taip pat yra vienas iš sprendimų, kuriant prietaisus. Kodėl esai, esai suteikti daugiau galių, jeigu ir taip puikiai veikia. Reikėtų analizuoti, gal kažkas neveikia dėl tam tikrų priežasčių ir žiūrėti, ką galima pagerinti. E, turime visus šios tikslus, e, kur sakoma, mes geriausi, mes gerą dirbame puikiausiai, energijos taupimas, atsinaujinti šaltiniai, galbūt čia mes esame geriausiai. Tačiau Lisabonos strategija nebuvo tokia sėkminga, tiesiog galbūt geriau priversti žmonės patiems kažkur tai eiti mažai žingsneliais. Aš labai kritiškai žiūriu į tos energetikos tikslus, žmonės sako, kad kad vis daugiau tikslų iš e, nuves mus teisinga linkme. Tačiau, tačiau kartais e, tai gali sukelti grėsmę kitiems dalykams. Nemanau, kad teisinga būtų nepripažinti ribų. Aš nežinau, ar šį požiūrį galima bus parduoti. Turime daug gerų pavyzdžių. Atsinaujanti energija, didesnis rinkos atvirimas, tai gerai. Pirminkė, aš nemanau, kad labai patrauklu tai, kad komiteto nariai turi kalbėti labai trumpai, nes koordinatoriai užima visą laiką galiausiai nebesinorės čia eiti į šį posėdį. Panas Blanko Lopes. Švari energija iš tiesų yra energetikos sistemos Europoje modernizavimo pagrindas. Europos lyderystė e, tokioje ekonomikoje, kuri e, naudotų mažai anglies, yra labai svarbi pasaulyje ir mes turime suprasti, kad energetikos sistemos efektyvinimas yra mm, reikalingas ir piliečiams, ir įmonėms bei jų konkurencingumui. Man reikėtų e, pagalvoti, kaip nacionalinėme lygmenyje uh, pagal, padaryti e, atitinkamus standartus, kad būtų e, kuo daugiau naudojama atsinaujinančios energijos rūšių. E, reikia didesnio skaidrumo naudotojui ir tam, kad tas būtų pasiekta, komisija turi užsibriežti aukštesnės ambicijas bei pagalvoti apie žemesnės kainas, kad žmonės e, nekentėtų taip, kaip mes dabar kenčiame Ispanijoje. E, ši situacija yra, e, kai, kai susiklostas energetinis skurdas valstybėse narėse, neturėtų būti vien jų problema, tuo turėtų užsiimti ir ES institucijos. Ačiū. Ponas Ačiū, turiu ponas Količiak. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis paketas dokumentų yra didžiulis ir aš manau, kad jis ko gero per didelis, nes viena vertus kalbame apie energijos generavimą, izoliuotai nuo to fakto, kad tą generuotą energiją reikia transportuoti. Kita vertus, kalbame e, apie energijos naudojimo efektyvumą, tačiau nekalbame apie transportavimą. Mes mokame už dujų transportavimą, už transportavimą keliais, geležinkeliais, laivais, tačiau nieko nemokame už aukštos įtampos perdavimą. Taip negerai. Kaip mažas gamintojas aš turiu sumokėti už kiekvienas pagamintą kilovatvalandę. Taigi už e, mažos įtampos perdavimą reikia mokėti, už aukštos įtampos nieko. Tai yra didžiulis iškraipimas. Antra. Yra. Nėra, yra neskaidrios ir iškraipančios subsidijos valstybės narėse ir tai bus didžiulė problema. Pasiekti, kad e, būtų šis, šie dalykai suderinti. Kita vertus, ES privertė Bulgariją uždaryti brandolinę jėgainę, kas buvo pigus energijos šaltinis, dabar Bulgarija turi didelių problemų. O tai e, šis paketas neįspręs, nes tai yra didžiulis rinkos iškreipimas. E, pane Ernst, ačiū. E, malonu buvo išklausyti jūsų apie šios įvairius klausimus. Iš tikrųjų, momentas yra istorinis. Tačiau aš visgi nerimauju dėl atsinaujinančių šaltinių tikslų. Nemanau, kad jie yra pakankamai ambicingi, ką jau paminėjo anksčiau kalbėjusiai. Ir visų pirma, man nerima kelia atsinaujinančių šaltinių energijos pateikimas į tinklą Čia prioritetas atsinaujančiai energijai dinksta. Kaip čia bus, kokį poveikį visą tai turės atsinaujančių šaltinių rinkai. Taip pat dėl privalomų tikslų, renovacijų ir taip toliau. Tai turėtų būti nacionalinių vyriausybių prioritetas puiku, turėti tikslus, tačiau jeigu negyvenime nacionalinių lygmenių, tai e, nieko iš to nebus. Kiek realistiška visą tai yra? Kelti tokius tikslus, aš esu iš regiono, kur kasama akmens anglis, rytų Vokietijoje. Ir labai daug diskutuojama apie teisingą pereimą, teisingas transformacijas. Ką Jūs manote apie E, akmens anglės naudojimo mažinimą. Ačiū. Toliau pane Nibler. Labai ačiū, pirmininkė. E, trys dalykai - energijos naudojimo veiksmingumas, šie tikslai geri. Taip, mes norime būti lyderiai pasaulyje, tačiau reikia gero pasiūlymo vartotojams. Todėl svarbiausia yra, kaip visą tai bus finansuojama. Gal galite tarti keletą žodžių apie tai kalbėti apie tinklus, būstus, skaitmenimą, visą tai kainuos nemažai pinigų. Tačiau už tai neturėtų mokėti vien tik vartotojai. Įdomu, kokios čia galėtų būti paskaitos. Antra, ačiū už paaiškinote apie elektros rinkos pajėgumus. Manau, kad reikia kalbėti apie detalės, nes transformacija neįvyks per naktį ir energijos tikimo saugumas yra tiek pat svarbus aspektas, kaip ir aplinkosauginiai aspektai. Esu iš Bavarijos, kur turime daug, daug energijos vartojančios pramonės įmonių. Todėl mums rūpi, kad e, jiems energijos tikimas nenutrūktų reguliavimo aplinka pasiūlymai daugiausia geri, tačiau kiek čia bus atsižvelgiama į mažus e, energijos gamintojus, vietinius gamintojus. E, yra paskatų atsinaujinančiams šaltiniams, Tačiau e, energijos veiksmingumo, panaudojimo veiksmingumo sistemoje turi dalyvauti ir vietos veikiai, ir maži gamintai ir taip toliau. Ačiū, ponė, turiu pana Zanonato. Sì, si, grazie Presidente, mi congratulo. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, pane Šefkovičiau. Sveikinu Jūs parengus šį didžiulį paketą. Man atrodo, jis yra svarbus žingsnis Europos energetikos politikoje. Daugiau nieko apie pozityvus dalykus e, nekalbėsiu, tai einama tinkama kripe, tačiau keletą patobulinimų reikia pasiūlyti. Pirmiausia, mums reikia pagerinti e, atsinaujančių šaltinių tikslo, kuris dabar numatytas 27 procentų dydžio. Tačiau tai neatspindi, netitinka Paryžiaus klimato sustarimo. Reikia siekti pateikti už tikrumą, užteikti tikrumą investuotojams. Reikia išplėtoti nacionalinius planus, kad pasiektume atsinaujančių šaltinių tikslus, kurie atitiktų tyrimus. Dėl paramos sistemos atsinaujantiems šaltiniams mums reikia patikslinti kai kurias taisyklės, nes investuotojams reikia aiškumo. Čia aiškumo kol kas nepakanka. Ir galiausiai dėl energijos pateikimo iš atsinaujinčių šaltinių reikia apie tai galvoti, nes jeigu neturėsime privalomą tikslų dėl iškasnio kūro atsistatymo, tai, kaip sakė jau daugelis kitų, atsinaujinčios energijos gamintojai neturės jokios naudos iš to ir negalės užtikrinti investicijų. Tai tiek, man atrodo, laiko turime nepakankamai, bet e, dirbsime ir toliau kartu. Ačiū, turiu panas Eller. Komisarė, gana trumpai apie du dalykus. Pirmiausia, ETS sistema. Jūs e, daug dėmesio skiriate atsinaujantiems šaltiniams, kur CO2 išvengimo kaina yra didžiausia. Mm. pavyzdžiui, plieno pramonėje subsidijos didelės. Taigi tai, ką mes darome, prieštarauja tam, ką darome su mokslinio tyrimų subsidijomis. Jis taip prieštarauja visai ETS sistemos filosofijai kaip e, pakeisti mūsų mokslinio tyrimų ir subsidijų strategiją. Aš esu iš Ageno, kur išgaunamas lignitas, e, ten dirba 20 tūkstančių darbuotojų, e, sektorius nesubsidijuojamas, jis yra labai stabilus. Ir ką aš pasakysiu 20 tūkstančių žmonių dirbančiai šioje pramonės šakoje regione, kuris 20 procentų priklauso nuo šios sektoriaus, ką aš jiems pasakysiu. Ką komisija mano apie tai, kad šis perėjimas, kuris, aišku, turi įvykti, padarys e, baisų poveikį tokiems sektoriams yra Europos regionų, kurie turės mokėti kainą dėl už mūsų energetinės ambicijas, o kitos, kiti regionai iš to gaus naudos. Ką pasakysime tiem žmonėms, ar lauksime, kol tie žmonės pradės, pradės balsuoti už ekstremalias partijas. Tai ne, aš neperdedu. Būtų įdomu išgirsti ką Jūs pasakytumėte apie tai žiemos paketo kontekste. Yes, thank you, Mr. Chair, and congratulations. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisijos vicepirmininkui už tai, kad dalyvauju šiandien. Girdėjau, ką sakė Kristė Nieler. Uh, Ir mes e, turime iš tikrųjų um, pereiti prie rinką pagrįsto energetikos sektoriaus Europoje. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas um, naujajame pasiūlymų rinkinyje. Mes žinome, kokių problemų dabar turime šiame sektoriuje. Mano klausimas būtų apie platesnį kontekstą. Žinome, kad energetikos sąjunga yra vienas svarbiausių prioritetų komisijoje ir jūs kaip komisijos narys e, dirbate su šiuo klausimu jau porą metų. Mes žinome, kad valstybės narės visos susiduria su skirtingais sunkumais, bet jeigu jūs um, galėtumėte akcentuoti porą, trejatą pagrindinių pasiekimų per pastaruosius uh, dviejus metus, kuriant Europ... energetikos sąjungą, ar yra sėkmės istorijų ES lygmenių? Vietos lygmenių be abejo yra didelių pokyčių, bet jeigu pažvelgsime į visą Europą, Tai kokie pasiekimai būtų reikšmingiausi per paskutinius dviejus metus? Ir galvojant apie ateitį, mes turime švarios energijos pasiūlymų paketą ir aišku reikės laiko jam įgyvendinti, daug sudėtingų klausimų, ilgai užtruks dėrybos ir įgyvendinimas. Bet vėlgi, jeigu galėtumėte akcentuoti du, tris pagrindinius veiksmus, pagrindinius žingsnius, kuriuos reikėtų padaryti per artimiausius um, porą metų. Ačiū, ponė Punset. Labadiena, mano klausimas yra susijęs su šeštuoju straipsniu atsinaujinančių energijos rūšių direktyvoje. Tai yra kalbama apie atsinaujinančios energijos rūšių energetikos proce, projektus bei su remiamais aspektais. Tai yra toks naujas straipsnis direktyvoje. Ir mano klausimas būtų, Ar tas straipsnis būtų atsakymas tokiam šalims, kurios kaip Ispanija pagerino e, teisinį saugumą, e, kalbant apie, apie e, atsinaujinančias energijos rūšis, E, to klausiu dėl to, kad komisija kažkaip visada mm, neigiamai žiūrėjo į šį klausimą ir niekada net, net naujino direktyvos apie atsinaujinančias energijos rūšis. Aš norėčiau paklausti, ar su ta direktyva galėtumėm galų gale pabaigti su mm, mažais investuotojais ir kai kuriomis Ispanijos šeimomis, kur daugiau negu 60 tūkstančių tų šeimų yra, e, kurios naudoja saulės baterijas. Um, ačiū, ponė Werner. Labai ačiū, ponas vicepirmininkė. Švarios energetikos paketas ne tik turi būti traktuojamas iš energetinės pusės, bet ir iš pramoninės politikos pusės. Mes e, dabar turime puikių progų augimui, investicijoms esu iš tokio regiono, kur daug tūkstančių žmonių šiandieną dirba atsinaujinančios energijos šaltin, e, sektoriuje iki 20 tūkstančių mes turime sukurti 20 tūkstančių papildomų darbo vietų, Ta, to ir nereikia išleisti iš akių. Taip pat e, galbūt nereikėtų lyginti darbų vieni su kitais. Šiandieną įmonės Europoje e, atsinaujinančių e, energijos rūšių srityje turi 40 procentų naujų technologijų patentų. Mm, investicijos pasaulyje į atsinaujinančią energiją jau dešimtmečius ištisus auga. Nuo 15 metų 300 milijon, milijardų eurų investuota į šią sritį. E, tad reikėtų galbūt pagalvoti apie privalomą e, atsinaujinančios energijos naudojimą tokiu būdu, sukuriant dar didesnę garantiją, kad tokios bus siekiama. Mano politiniai frakcijai labai svarbu, kad energijos vartojimui taip pat būtų nustatyta tam tikri privalomi e, standartai, e, daugiau e, skaidrumo, e, kalbant apie elektros e, kainas, tai mums labai svarbus klausimas. Dar vienas socialdemokratams rūpintis klausimas yra kova su energetiniu skurdu. Žmonės turi būti apsaugojami, e, taikant atitinkamas priemonės, pavyzdžiui, renovuojant senus namus ir panašiai. Ačiū, ponė Korbačiai. Thank you very much, uh, Mr. Buzek, Mr. Šefčovič. Ačiū pirmininkė, ponas Buskai, ponas Šefčovič. Aš nemanau, kad e, mes pasieksime ES lygmens tikslų, nepasiekę nacionalinių tikslų, e, ar jų nenustatė. Nacionaliniai tikslai yra labai svarbus. Įsivaizduokime, kad visi einam į vakarienę, e, jos sąskaitą galiausiai 150 eurų ir turime nuspręsti, e, kas sumokės ir kaip. E, gal po 30 eurų mokėsime, gal e, vienas kažkas sumokės viską, gal vienas kažku, kažkuris nenorės mokėti ir išeis, gal kažkam apskritai nepatiko vakarienė mūsų kompanijai, taip pat nenorės mokėti. Mes visi turime prisijimti uh, vienodą atsakomybę, nes ta sistema veiks tik tada, e, kai pasidalėjama atsakomybė, kai skrendama Airbusu, yra nemaža įgula, bet visi žino, už ką yra atsakingi ir kiek jiems už tai bus sumokėta. Mūsų šalyje yra padaryta pakeitimų įstatymuose nuo 2015 kovo ir po tų pakeitimų mes žinome, kiek atsinaujinančios energijos pagaminta mūsų šalyje. Nulis. Visiškas nulis. Taigi jos visai nėra. Taigi mes nacionalinių tikslų neturime. Ir jeigu mes e, galvojame apie e, gražą po 10 ar 12 metų. Dabar, kai kalbam apie atsinaujinančius išteklius, investicijų graža bus po 30-40 metų. Man 48, tai aš nenoriu būti 38, kai pamatysiu realią naudą iš atsinaujinančių išteklių naudojimo. E, taigi, aš manau, kad be nacionalinių tikslų ES tikslai nebus pasiekti. Ačiū, panas Karmačiev yra naujas ITRE e komiteto narys iš Bulgarijos. Labai ačiū už pasisakymą ir sveiki. Noriu pasveikinti Jūs mūsų komitete. Ir dar vienas naujas narys, pakaitinis narys ITRE komitete iš Kroatijos, ponas e, Sklets. Ačiū pirmininkė pasistengsiu kalbėti trumpai ir užduoti konkrečius klausimus, galbūt e, išsakyti pasiūlymų vicepirmininkui. Pirmas klausimas dėl piliečių įgalinimo. Turiu tam, tikrą, tam tikrų abejojų, nes daugelis ES piliečių apskritai nežino, kaip veikia ES. Tai kaip mes juos įgalinsime, ar kaip mes juos informuosime, taip, kad jie suvoktų, apie ką yra energetikos sąjungą. Ir dar, jeigu kalbama apie kliūtis um, skirstimo lygmenių, yra susidurima su problemomis prisijungiant prie skirstimo tinklų tai brangiai kainuoja, nėra bendrų taisyklių skirstimo srityje. Ir taip pat noriu pasakyti, kad skirstimo bendrovės jas palaiko e, reguliuotojai. Ir yra sukurta nemažai kliučių piliečiams. Dar jūs kalbėjote apie išmaniosius skaitiklius. Bet iš tikrųjų galbūt reikėtų tokio pranešimo ar ataskaitos apie išmanių skaitiklių dėkimą valstybėse narėse. Pamatė rezultatus. Pamatysite, kad galutinis uh, įgyvendi, įdėgymo tikslas bus pasiektas tik 2030 metais. Tai jeigu kalbam apie tai, tai kaip mums pavyks pasiekti visų mūsų tikslų. Panas Bensen, ačiū pirmininkė. Ačiū pirmiausia komisijos nariu už tai, kad dalyvauja šiandien. Uh, čia ir ačiū už um, pasiūlymų rinkinio pateikimą. Kadangi kalbėjimo laiko turiu nedaug, aš norėčiau kalbėti apie pastatų suvartojimą energiją. Labai didelė dalis energijos sunaudojama pastatuose Europoje, taigi mes turime galimybę sumažinti energijos vartojimą, modernizuodami pastatus. Norėčiau pabrėžti tris pagrindinius elementus su to susijusios. Pirmiausia, turime gerbti valstybių narių kompetenciją ir turime užtikrinti, kad energetinio veiksmingumo pastangos neapkrautų mūsų mažų ir vidutinių įmonių. Galiausiai mes taip pat turime suteikti postumį toms finansinėms priemonėms, kurios yra prieinamos modernizuojant statybų sektorių. Vakar vakare apie tai šiek tiek buvo kalbėta. Iki šiol pasiekta nedaug šio požiūrio ir turime daryti išvadą, kad mums reikalingos naujos priemonės, kurios padėtų uh, pritraukti privatų finansavimą. Mes turime įsiklausyti investuotojus, o investuotojai kiekvieną kartą sako tą patį. Jiems reikalingas ilgalaikis stabilumas. O kaip tą ilgalaikį stabilumą užtikrinti investuotojams, kad mes pritrauktume daugiau lėšų ir iš pensijų fondų? Taip, mes turime EFSI, Čia kalbam apie viešasis lėšas, bet e, mes turime e, pritraukti ir pensijų fondų lėšas. Ačiū. Pane Vanbosiučiu. Ačiū pirmininkė. Sveikinu su perinkimu jūsų į pareigas ir ačiū komisijos nariui už tai, kad šiandien dalyvauja. Aš kalbėsiu labai trumpai. Veiksmingas energijos naudojimas yra mm, vienas iš komisijos akcentuojamų prioritetų ir tai yra tikrai teisinga. Bet galbūt mes e, turėtume įvertinti ir nepanaudotų megavatų kainą. Ir taip e, paskatinti verslo įmonės ir vartotojus e, didinti energijos veiksmingumą. Ir dar vienas klausimas, kurį jau esu kažkada uždavusi ir ko klausė taip pat ir ponė Nibler. Sąnaudos susijusios um, su veiksmingu energijos naudojimu. Veiksmingumas kainuoja. Ir aš siūlyčiau pradėti nuo 27 procentų ribos, um, to tikslo, kuris um, numatytas taryboje. Aš norėčiau komisijos paklausti, ar iš tiesų atsižvelgta į veiksmingumo kainą. Tai yra labai svarbus elementas galvojant apie e, naujas priemonės. Mes turime įvertinti, kiek kainuoja veiksmingas energijos naudojimas. Ir galbūt e, verta būtų pagalvoti apie tai, kad e, valstybės narės e, turėtų savo biudžetuose paskirstyti mm, ilgalaikėje perspektyvoje pasaudas mm, e, per kelis metus. Ačiū pirmininkė. At... Okay. Okay. Uh, well, it's the end of our list of speakers and Mr. Kągi, tuo ir išsimėmė mūsų kalbėtojų sąrašą. Ir visi pirmininkas manęs klausė, kiek laiko turi atsakymams. Aš pasakiau, kad kiek tik noriu. 20 minučių, 25 priklauso nuo jūsų. Pažiūrėsime. 10 minučių, sako sekretoriatas, bet greičiausiai tiek neužteks. Ačiū, ponia pirmininkė, kad esate toksai dosnus, dosnesnis už sekretoriatą. Kaip matote, tikrai noriu padėkoti Jums už Jūsų susidomėjimą, nes klausimų skaičių ir visos temos, kurias palėtėte, yra didel, daug. Aš norėčiau pakalbėti apie svarbiausius Jūsų klausimų aspektus, galbūt nuraminti kai kuriuos nuogastavimus ir jeigu pirmininkas leis, norėsiu pakalbėti apie kauratesnius dalykus, kuriuos paminėjote Jūs Pirmas didžiausias klausimas, kurį reikia išsiaiškinti, tai yra tie supratimai ir nesusipratimai, kai kalbame apie prioritetingą pateikimą į tinklą. Kalbėdami apie tai, maišome du skirtingus dalykus - prioritetinis pateikimas ir prioritetinis prisijungimas. Pasiuntimas tai reiškia, kad energija pagaminta įvairių šaltinių neturi būtinai būti pateikta į rinką. E, ji pateikiama tiesiogiai į tinklą. Todėl pagal vartinę situaciją ir atsižvelgiant į tai, kad atsinaujinčių šaltinių technologijos yra brandžios, mes norime išlaikyti šį prioritetinį patekimą rinką tik naujausiams renginiams, naujovėms, demonstracinėms jėgainėms. Kodėl tai būtina? Pavyzdžiui, Kai kuriuose valstybėse yra tokia situacija. Jeigu paimsime atsinaujančių šaltinių e, potencialą, tik daugiau negu 100 procentų pasiūlos konkuruos dėl e, pateik, patekimo į rinką. Tai rodo, kad jeigu šios problemos nespręsime, mes užkirsime kelią rinkos signalams ir konkurencijai rinkoje. Ką mes norime padaryti? Mes norime suderinti stabilumą su naujos geresnės sistemos įvedimu. Stabilumas reiškia, kad mes siūlome apsaugą, e, kad nebūtų surprizų, staigių pakeitimų, tikriausiai pastebėjote jau, kad tai, ką mes siūlome ateičiai, kad būtų aišku, kad jeigu taikai paramos sistemą, tai negalima e, daryti pakeitimo atgalinę datą. Tai yra svarbu. Tačiau, kai kalbama apie prioritetinį pateikimą, reikia kalbėti ir apie kitą svarbų daryti, tai yra prioritetinė prieiga. Kas prioritetinių tvarka gali prisijungti. Vis dažnesniais atvejais Europoje ir vis dramatiškesniais atvejais yra e, grūstis, jeigu taip atsiranda, jeigu konkuruoja įvairūs energijos tiekėjai. Tuomet reikia mažinti E, jų skaičių. Mes galim pasakyti tiekėjui, kad mes nenorime tavo energijos, neįleisime tavęs į tinklą, nes bus grūstis, bus nestabilumas. Reikia sukurti naują tvarką, kaip su tuo tvarkytis. Ir čia mes numatome sistemą, kuri, man atrodo, geriau atspindi technologinius e, pokyčius ir mūsų prioritetus ateičiai. Mes siūlome kad toks atsakymas būtų daromas tokia tvarka - kondensinė energija, CHP ir po to atsinaujinti šaltiniai. Taigi matysime, kokia yra prioritetinė tvarka ir pagaliau išimtinis e, dalykas tai yra e, e, suvartojimas savo įrenginiuose. Na, manau, kad taisyklių stiprinimas dėl prioritetinio patekimo prisijungimo prie tinklo, tų taisyklių, kai atsisakoma pirkti energiją, įleisti energiją, taisyklių aiškumas e, reikš aiškumą ir energijos sektoriui. Kai kalbame apie privalomus tikslus, tai šiuo metu tai yra e, kas kita. Aišku, kad turime apskritai ES privalomus tikslus. Manau, kad E, lyderiai šiuo aspektu yra teisūs, nes jie nori, kad mes pasiektume tuos tikslus kaip ES, kad panaudotume pranašumus ten, kur juos turime ES. O tam reikia tarp valstybinio regioninio požiūrio, kaip sakė panas Roilis, turime būti atsargus dėl ką turite tai daryti įvairios agentūros, naujos organizacijos, kurios siūlome sukurti. Mums jų reikia, nes pamatysime daug didesnius tarp valstybinius rautus, turėsime didesnius, didesnį poreikį rasti regioninius sprendimus. Tikriausiai panas Rolis atidžiai stebi diskusijas tarp Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos dėl grušių, dėl srautų. Jeigu norime užkirsti problemas ateityje, išvengti problemų ateityje, mums reikia regioninių sprendimų, geresnio planavimo, ką daryti tuomet, e, kai pasiūla per didelė. Todėl mes siūlome regioninius e, operacijus centrus. Vakar apie tai trumpai per vakarinę kalbėjome. Turime perdavimo tinklų operatorius, kurie bendradarbiavę puikiausiai, ypač vakarų Europoje, tačiau ne visoje Europos Sąjungoje. Jie tai daro savanoriškų pagrindų ir jie turi gerų rezultatų, tačiau jeigu mes norime pagerinti jungčių santyki, mums reikia tikslių taisyklių, puikiai reikia suprasti, ką darytų visi kritinės situacijos atveju. <clears throat> Todėl mes norime perdavimo tinklų operatoriams suteikti galimybę, pasak, sakydami taip, jūs profesionalai, jūs atsakingi, pasakykite, koks, kokiamis grupuotėmis jūs norite dirbti, kaip suformuoti regioninius centrus ir kokius geriausius sprendimus numatyti, valdant energijos srautus regione su ACER, kuri yra visų reguliuotojų agentūra ir turi priežiūros vaidmenį. šiuo aspektu. Ir, aišku, po to klausimas dėl atsinaujančių šaltinių. Kaip pasiekti 27 procentų tikslą ir kaip užtikrinti, kad kad neturi, nepaliktų vakarienės, kai reikia smokėti, apmokėti sąskaitą. Pirmas požiūris. Pirmiausia, ne tik per valdyseną pasieksime savo tikslus, turime keletą pasiūlymų susijusių su energijos efektyvumu, pastatų energetinių naudingumų, rinkos dizaino. Visur atsinaujantis šaltiniai e, turi, yra palankesnėje situacijoje verslo, strateginio planavimo prasme, siekiant pasiekti to 27 procentų tikslo numatoma sąlyga dėl galimybės taikyti sprendimą atgalinę tvarką, e, taip pat tarp valstybinį dalyvavimą ir paramą tokiems projektams. Tai suteiks papildomą skaidrumą ir papildomą susidomėjimą finansuoti atsinaujančių šaltinių panaudojimą. Taigi, žvelgiant į visų priemonių derinį, <clears throat> biokuras, elektros rinkos dizainas, energijos naudingumas apskritai visų paramos sistemų kūrimas. Mes kūrėme aplinką, palankę aplinką, kuri leis pasiekti atsinaujinčių šaltinių tikslo. Ir žinoma, kyla klausimas, ar nereikėtų siekti daugiau, kaip pasiekti Paryžiaus tikslų. 40 procentų šiltnamio dujų mažinimo tikslas atitinka 27 procentų atsinaujančių šaltinių tikslą. 30 procentų energijos efektyvumo privalomas tikslas būtų naudingesnis piliečiams negu anksčiau siūlomas tarybos tikslas. Mes tai padarėme, nes tikrai galime įrodyti, kad 30 procentų tikslas yra naudingiausias, kurs daugiausia darbo vietų ir padės išgelbėti gyvybių kovojant su tarša. O dabar turime planą, kaip pasiekti tuos tikslus, nes transformavus energijos sistemas, pradėjus šį procesą, atsiras daugiau paskatų verslui dalyvauti tose transformacijose ir bus daugiau pravečių investicijų, todėl mes pasieksime kritinę masę pokyčiuose, dėl ko bus didesnis susidomėjimas, daugiau privačių investicijų. Todėl aš manau, kad po 15 metų mes kalbėsime apie visai kitus rezultatus. Tačiau reikia pradėti nuo tikslų, kuriuos galima realistiškai pasiekti. Tai yra vis šiaip ar taip ambicingiausi tikslai. Turime pradėti tą pereimą ir atnaujinsime tuos tikslus, kai matysime, kokios yra naujos technologijos, kurios gali, gali padėti pasiekti ambicingesnių tikslų pasauliniu mastu. Taip pat labai svarbu yra įgalinti aplinką, apie ką kalbėjau. Turime užtikrinti, kad jeigu kalbėsime apie mokslinius tyrimus ir naujoves, tai visos idėjos, kurios buvo išsakytos čia, skaitant ir CO2 surinkimą ir saugojimą, technologijas, geresnis atsinaujančių šaltinių e, įtraukimas, e, elektrinis mobilumas, Visa tai yra prioritetai mūsų moksliniams tyrimams ir mes skirsime daugiau pinigų tam, pasimokysime iš kitų šalių, skatinančias kainas nustatant e, naujoms technologijoms ir taip toliau. Turime dvi svarbės priemonės. Nacionaliniai energetikos ir klimato planai, kurie, kurios padėsite, manau, man įtikinti valstybės narės parengti Pirmas projektas bus parinktas iki šių metų pabaigos. Ir pagal šiuos pirmosius planus matysime, yra, koks yra siekių ligmuo, kuri šalis siekia pripažiaus planų, kaip jie atitinka globalų supratimą ir energijos sąjungos tikslus. Ar reikia panikuoti, ar būti patenkinti, ar reikia galvoti apie papildomas priemonės. Manau, kad Tuomet jau matysime. Ir tai bus interaktyvus procesas su valstybės narėmis, su jumis ir žiūrėsime, kokiu priemonių galime imtis, kad pasiektume savo tikslų. Jau kalbėti apie spragų užtaisimą, tai tada matysime, kokia yra situacija. Kas yra labai svarbu ir ką čia numatome, ko trūko praeitėje, tai yra nuolatinio tikrinimo sistema žiūrint, kaip mums sekasi pasiekti tikslų. Toliau apie finansavimą. Ačiū visiems, kurie įsivaizduoja, kad energijos veiksmingumas yra e, labai svarbus ne tik e, mažinant energetinį skurdą, bet ir gerinant oro kokybę mūsų miestuose. Tai yra mums pirmasis prioritetas, nes tai svarbus. 40 procentų Europoje skiriama pastatams. Daugiausia pastatų yra pasenę. Jeigu po vieną procentą pastatų renovuotume, tai užtruktume šimtą metų. Reikia daugiau pinigų skirti, tačiau reikia pakeisti reguliavimo aplinką. Reikia siekti, kad tai būtų privatus interesas e, skirti privačias lėšas, patenkinti renovavimo paklausą. Ką mes siūlome dabar, manau, iš e, finansavimo prasme, 17 milijardų eurų jau yra skirta energijos veiksmingumo tikslams per sąglaudos planus e, ir kitus tas programas, 20 procentų Junkerio fondą, manau, kad tai, tai sudaro jau daugiau kaip 100 milijardų, irgi skiriama energijos veiksmingumo programoms, kai kurie projektai susilaukia pozityvaus požymio, po, po dėmesio. Tačiau aš tikrai manau, kad mums reikia plėtoti šią sritį toliau ir parodyti, kad yra reguliavimo stabilumas, yra suinteresuotumas kad jeigu esi tokia kryptimi, su, uždirbsi pajamas, pelną, kad vyriausybės tai remia, merai remia. Ir su šią sistemą, manau, sulauksime tinkamo susidomėjimo iš investuotojų bendruomenės dalyvauti būtent šioje srityje. Na, bet to buvo užduota keletas klausimų apie santyki tarp energijos veiksmingumo ir ETS. Na, čia mes laiką turime e, žiūrėti į tą subtilų balansą, nes reikia pozityvios pažangos visais aspektais. Taip, gali atsitikti, kad jeigu per daug, per dėlį bus e, veiksmingumo, energijos veiksmingumo planai, gali tai sumažinti ETS kainas. Tačiau mums skaičiuojant pagal partinius tikslus 300 procentų energijos veiksmingumo tikslas ir įskaitant vis, įskaičiuojant visą darbą parlamente dėl naujos ATS sistemos, dėl e, leidimų pertekliaus panaikinimą. Manau, kad einame teisingų keliu, kad pasieksime tos CO2 kainos, kuris atspindės išorinės sąlygas, skatins naujoves ir tuo pat metu skatins energijos veiksmingumo tikslų siekimą, kaip yra išdėsta mūsų pasiūlymuose. Jeigu leisite labai trumpai keletas trumpų komentarų. Noriu padėkoti ponai, poniai Daliai už tai, kad jie paminėjo, svarbi, koks svarbus Maltos pirmininkavimas, nes jie sutiko ritmingai dirbti darbo grupėse, kad šie dokumentai būtų e, apdorojami kaip galima greičiau. Žinau, kad panas Buzek organizuoja taip pat jūsų komiteto darbą ir matysime apčiuopimą pažangą dirbant su šiais svarbiais dokumentais jau šiemet. Dėl regionų, kurie daug e, naudoja energijos, norėčiau apie tai kalbėti šiame pakete turime pripažinti faktą, kad jeigu norime sąžiningo perėmio Europoje, mums reikia e, žmonių paramos šiam dokumentų rinkiniui. Aišku, žmonės, kurie e, dirba tose regionuose, kur daug naudojama iškasinio kūro, jie didžiuojasi savo patirtimi, savo istoriją ir nerimavo dėl ateities. Manau, kad turime jiems pasiūlyti galimybės ir sprendimus, naujus verslo modelius E, galvoti apie naują ateitį tiems regionams, todėl mes ir įsteigėme svarbę e, šią specialią grupę skirtą tokiems regionams, ko reikia socialinės politikos rytyje, ką galime padaryti rengiant šios regionus naujai ekonomikai, naujiems verslo modeliams. Ir žinoma, kaip panaudoti akmens anglį, jeigu būtina švariai ir pažanga CO2 surinkimo ir saugojimo srityje būtų labai naudinga. Todėl reikia ir technologinių pokyčių šioje srityje. Tačiau svarbu dirbti, neišleisti iš akių šios svarbios dimensijos, nes bus žmonių, kuriems tai bus naudinga, kurie turi naujų įgūdžių. Ir bus žmonių, kurių, ne, kuriems nebus paklausa darbo rinkoje jeigu pažvelgsime į pirmąją pramonės e, revoliuciją, tai galima pasimokyti, kad kai kurį darbą gali pakeisti robotinės technologijos, todėl reikia tai turėti galvoje ir rūpintis, kad žmonės turėtų įgūdžių ateičiai. Pone pirminkė, bandžiau atsakyti, kaip galėdamas geriau į visus dažniausiai išduodamus klausimus, suprantu, kad neatsakiau į visus tačiau žinau, kad jau baigėsi mums skirtas laikas. Jūs labai buvote dosnus skirdamas šį laiką man. Tačiau, aišku, toliau tęsime diskusiją su Europos parlamento nariais dvišalių pagrindų elektroniniu paštu ar per kitus susitikimus. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Ačiū, vicepirmininkė. Gal galiu paklausti, jūs pasižymėjote viską, kas buvo išsakyta, pasižymėjote konkrečius klausimus ir gal galėtumėte labai trumpai atsakyti konkretiems nariams, kurių pavardės užsirašėte, galbūt galėtumėte ir aš to atsakyti. Taip, mes tikrai visi viską žymėjomės ir kiti kolegos iš komisijos čia dalyvaujantis visi pasižymėjome klausimus, į kuriuos atsakysime, nes reikia tikrai mm, labai gerai suprasti, kodėl mes teikiame būtent šios pasiūlymus Ir tikrai visi parlamento nariai uždavė klausimus, e, ras savo elektroninio pašto dėžutėse atsakymus. Mm, taip, mūsų komitetui labai svarbus detalus atsakymai. Mes tikrai norime jausti, kad mes darome įtaką mm, Europos komisijos darbui. Taigi ačiū Jums už tai, kad Jūs dalyvavote mūsų diskusijoje. Ačiū už atsakymus. Dėkui. Kolegos, toliau perikime prie paskutinio mūsų rytinės darbo tvarkės punkto - sąjungos dalyvavimas kelių valstybių narių bendrai vykdomoje partnerystėje mokslinio tyrimo ir inovacijų srityse Viduržėmio jūros regione. Tai yra prima projektas, kuriame dalyvauja kelios valstybės narės. Labai svarbus projektas, ir svarbu, kad jis būtų įgyvendintas labai greitai. Galbūt galiu paprašyti kolegos, jeigu norite pasilikti salėje, pasilikite, bet jeigu norite pasišnekėti, tai labai prašau išeiti iš šios salės. Yeah. Please stay with us, but if it is impossible. E, visus raginčiau pasilikti, bet jeigu turite svarbių diskusijų, tai aptarkite viską už salės. Well, please. Kolegos iš Bulgarijos, jums tas taip pat taikytina, prašom susėsti. Taigi, tai yra labai svarbus projektas pagal Tai yra iniciatyva pagal 185 straipsnį, pagal kurį ES ir Viduržėmio jūros regiono valstybės narės investuoja į mokslinio tyrimų ir inovacijų projektą. Jis buvo pristatytas ITRE komitete 2016 e, lapkričio mėnesį. Jį pristatė komisijos narys atsakingas ir dabar norėčiau uh, pakviesti pranešėją Sofiją Zakorafą pristatyti savo pranešimą. Ačiū. 14 metų gruodį parlamentas ir taryba priėmė primą partnerystės projektą ir buvo paprašyta kad komisija taip pat prisidėtų prie gyventinimo. Buvo e, paimtas pagrindų 45 ES sutarties straipsnis, 18 spalio ES pateikė pasiūlymą susitelkdama ties dviem svarbiais politiniais ir socialiniais klausimais, tokiais kaip maisto ir vandens klausimai. Konfliktai, nestabilumas politinis, klimato kaita, didėjantis gyventojų skaičius yra proble didžiulės problemos, taip pat ir migracijos Taigi prima yra sutelktos visos diplomatinės pastangos ES, kurios leidžia kovoti su e, migracija bei gerinti saugumą, bioįvairovę, vandens e, valdymą viduržėmio jūros baseine. Norėčiau pabrėžti, kad vanduo yra bendras turtas ir prieiga prie jo yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Taigi e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė pagal primą programą galėtų duoti labai apčiuopiamų e, rezultatų siekiant taikos ir įgyvendinant jungtinių tautų susitarimus. Dvi asocijuotos valstybės, keturios trečiosios valstybės dalyvauja šiame projekte, yra skirtas 200 milijonų eurų finansavimas, taip pat finansavimas iš partnerių. partnerių. 185 e, straipsnis išsteigimo sutarties sako, kad e, valdymo srityje, mokslo tyrimų srityje e, naudojami tie fondai, tačiau mm, šiame pakete taip pat reikėtų numatyti, numatyti išimčių, kad jame galėtų dalyvauti tarptautinės organizacijos. Aš nepritariu komisijos požiūriui, kad e, technologijų Devil dabar reikėtų sukurti, reikėtų tokį e, projektą kurti ateityje. Toliau dėl procedūrų porą žodžių. Dėl finansavimo prima projektas turėtų pradėti veikti 18 metų gruodžio 1. Labai greitai mus pasiekti turėtų šis pranešimas visomis kalbomis, bus nustatytas terminas pakeitimams pakeiti, pakei, pateikti. Norėčiau pasidžiaugti jūsų dalyvavimu ir padėkoti jums. EPP e, šešėlinė pranešėja ponė Ajūzo. Dėkoju, aš norėčiau pasveikinti pranešėją Esu labai patenkinta nustatytais e, terminais. Komisijos e, pasiūlymas yra patobulintas, ačiū jai už darbą, iš tiesų tai yra ir mokslinių požiūrių įdomus darbas ir taip pat darbas įdomus dėl to, kad leis išspręsti kai kurias problemas, tai išsijungia kalbėtojas mikrofonas. Dado que la ponente ha explicado eh, perfectamente el informe, yo voy a ser muy breve. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, e, pateiksiu tokias, tokius pateis, pakeitimus, kurie yra susijęs su Europos nacionaliniais fondais e, ir skirtais e, technologiniam vystymui fondais. Taip pat norėčiau apsistoti ties free riders vadinamųjų klausimų. Labai svarbu um, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą užtikrinti, tačiau svarbu pabrėžti, kad tas dalyvavimas, jeigu jis bus nustatytas, turi vykti lygiamis teisėmis. Tai e, dar pateikiau pakeitimus susijusius su garantijomis. Pagal finansinį reglamentą garantijos, kurios, kurias teikia šalis, turi būti pakankamos, kad galėtų ES fondų teikiami, teikiamas lėšos būti padengtos. Tai aišku, kad e, kiekviena šalis turi būti solidariai atsakinga, tokiu būdu ES prisimant bendrą atsakomybę kiekviena šalis turi būti atsakinga už savo pinigus, kurį ji įneša į pinigų dalį, kurią įneša į fondus. Taigi garantijos turi būti proporcingos, tačiau ne per didelės. Kita vertus, manau, kad reikėtų geriau apibriežti kai kurių šalių e, dalyvavimą iš vienos ir iš kitos viduržėmio jūros pusės. Aš e, pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Ačiū. Dėkoju Jums. Ačiū, panė Toja. SND vardu. Tu e con lei lavoreremo per eh, affinare i contenuti. Taip pat labai patiko mūsų pranešėjas darbas, mes tobulinome e, turinį pasakysiu tik keletą dalykų. Kalbėsiu apie formą, nes e, turinys kaip ir primtinas. Kodėl kalbu apie formą? Todėl, kad 185 e, straipsnio nu, panaudojimas iš steigimo sutarties tokiai iniciatyvai yra labai svarbus teisinis elementas, labai reikšmingas, tačiau procedūrinių požiūrių tą padaryti yra be galo sudėtinga. Tad čia norėčiau pateikti pirmąjį perspėjimą, kurie norėtų remtis 185 straipsnių pateikdama tokį prašymą. Žinoma, tą um, iššūkį reikėtų atremti, parodant, kad ši procedūra yra sudėtinga, tačiau ji gali veikti. Po kurio laiko gali atsirasti problemų. Jeigu mes mm, pasirinkome veikti būtent tokiu būdu, reikia būti įsitikinusiems, kad tas būdas suveiks. kai kurios šalis turi mažiau įsiaišiusią biurokratinę sistemą, todėl tokia sistema gali veikti mažiau gerai. Mes e, puikiai suprantame, kad valstybės e, partnerės turi e, atitinkamai finansuoti. Dabar norėčiau pakalbėti apie turinį. Mes visi suprantame, kad šis turinys yra labai svarbus visų šalių ateičiai ir tiek ES, tiek aplink viduržėmio jūrą. Būtų gerai, jeigu į projektą įsijungtų ir kitos šalis, tokios kaip Vokietija, nes tai liečia visą Europą. Vanduo, bioįvairovė, maistas, yra labai konkrečios rytis. Todėl reikia, kad mokslo tyrimo darbai duotų konkrečių rezultatų, kad juos galėtume pritaikyti praktikoje. Mokslo tyrimieji darbai turėtų realiai gerinti gyvenimo sąlygas, ekonominės sąlygas ir panašiai. Tai būtent tokia linkme pateiksiu savo pakeitimus. Ponas Marijas, ačiū, aš norėčiau Jūs pasveikinti, iš naujo išrinktą pirmininku. Manau, kad atsir, tiek atsir, tiek aš, tiek jūs, mes puikiai bendradarbiaujam. Tad dėkoju poniai e, pranešėjai už pranešimą. Čia yra paliesta labai daug klausimų, labai daug e, elementų. Programa prima yra susijusi su e, mokslo tyrimųjų darbu ir inovacijomis. Tačiau tai turi tarnauti visuomeniai. Reikia, kad e, viduržėmio jūros partneriai galėtų gauti naudos iš tokio bendradarbiavimo. Vandens valdymas, Mm, agro maisto sektoriaus valdymas yra labai svarbus, ypatingai tokiose šalyse, mm, ypatingai Afrikos šalyse, nes tai yra su didelėmis problemomis, su skurdu, su nedarbu susidurinčios šalis, taip pat tose šalyse didžiulės gimstamumo problemos. Mes matome, kad šiandieną šioms šalims kyla daug socialinių, ekonominių ir demografinių problemų. Auga migraciniai srautai plūstantis į Europą, mes matome, kad labai daug nelegalų Graikijos salose. Mm, daug žmonių atvyksta iš viduržėmio jūros šalių, kurios prisijungia prie šios partnerystės kaip antai Egiptas. Tai reiškia, kad tokiam šalims, įskirtant Egiptą, bus taikomos griežtesnės sankcijos. E, manau, kad Prima galėtų vaidinti labai e, svarbu vaidmenį palaikyti ekonomiką, mažas ir vidutinės įmonės, mažus projektus, kurie, nepaisant e, to, kad jie yra smulkus, yra labai svarbus. Taip pat e, šis projektas gali pasitarnauti didelėms įmonėms ir didelėms projektams, kurių teikiamos naudos pilietis nebūtinai pamatys iš karto. Jungtinių tautų vienas iš tikslų yra naikinti skurdą, gerinti ekonominį bendradarbiavimą ir e, vystyti viduržėmio jūros šalis bei kovoti su ekstremistiniu islamizmu, sukuriančiu tiek daug problemų. Ponas pirmininkė, štai kokios yra pagrindinės linijos, kurių laikydamiesi teiksime savo pakeitimus šiam pranešimui. Tačiau nereikia išleisti iš akių ir to, kad pietų Europos šalis reikia stiprinti, kad rezultatai pasiekimi juose būtų kuo teigiamesni. Ačiū Teličkos vardu, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą. Tai yra tikrai geras pagrindas tolesniai diskusijai. Džiaugiuosi, kad komisija pateikė šį pasiūlymą. Inovacijos e, gali mums padėti spręsti tos e, klausimus, kurie e, yra aplinkosaugos srityje. Bet mums reikia mm, rasti, ar įvairioms šalims reikia padėti rasti e, bendrą pagrindą. Tai neturėtų būti vien tik tai paprasta tradicinė tyrimų programa. Mes turime išspręsti keletą svarbių klausimų. Turime užtikrinti, kad į šią programą investuotos lėšos mm, būtų investuotos kaip manoma tinkamiau ir kad būtų tinkamai įvertinti rezultatai. Aš taip pat e, pritariu um, sąlygoms kelioms valstybėms narėms, kurios dalyvaus šioje programoje. Labai svarbu. Um, kad paraiškų teikėjams būtų numatyta kuo mažesnė administracinė našta. Uh, Ateityje mes turime užtikrinti, kad e, skirtos lėšos tinkamai panaudojamos ir e, suteikia konkrečių rezultatų. Mokslinio tyrimų ir inovacijų sritis yra viena pagrindinių e, prioritetų mm, ES ir manau, kad jums tokia pat sėkminga kaip Horizontas 2020 ir kad duos konkrečių rezultatų dalyvaujančiams valstybėms narėms. Ačiū. Ačiū, ponė Rybasi, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Na, pagaliau matau bent vieną gerą iniciatyvą, kuri viską apima mm, labai svarbia tema, tokia kaip apsirūpinius vandeniu visose maistos sistemose labai daug valstybių apima Europos Sąjungoje kitose valstybėse, nesocijuotose valstybėse. Taigi, kaip matote, yra bendras vaizdas atitinkantis daugelį tikslų, kadangi sakoma, kad reikia e, pritaikyti atitinkamai mm, e, klimato e, srityje bei maisto srityje kūriamus įstatymus. Man tai taip pat yra vienas iš politinių tikslų. Nes kaip galima kovoti su migracija, kai žmonės plūsta kitur dėl to, kad savo šalyje nemato ateities. Taip pat tai yra solidarumo tikslo siekiantis dokumentas, kadangi numatytas mm, bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir tokių šalių kaip Marokas, Egiptas, Izraelis. Taigi tai yra labai gerai. Kalbant apie finansavimą, taip pat matome, kad yra 200 milijonų eurų skirtų pagal programą Horizontas 2020 ir kiti 200 milijonų eurų, kurie skiriami valstybėms darėms. Žinau, kad kyla problemų dėl paskirstimų bei garantijų, kai kurie kolegos tai jau minėjo, tad norėčiau paprašyti e, kad būtų plačiau paaiškinta tos programos veikimo e, laukas, kadangi nėra, e, kalbant apie vandenį, numatyta tokios skilties kaip kanalizacija. Taigi reikia vandenį naudoti, bet paskui tą vandenį išvalyti, e, toliau tvarumo e, kriterijus Jeigu darysime grežinius ir tokiu būdu ištrauktas bus visas požeminis vanduo, tai susidursime su dar didesnėmis problemomis. Todėl reikėtų numatyti, kalbant apie apsirūpinimą vandeniu, tvarumo aspektą. Dabar, kalbant apie žemės ūkį, ar vystysime intensyvų žemės ūkį su GMO ar e, kaip tik tai vystysime e, e, ekologišką žemės e, ūkį ir sukursime naujas darbo vietas bei gerinsime žmonių gerbuvį ir sveikatą. Dar sutinku su jumis dėl minėtų kriterijų. Dar norėčiau pakalbėti apie pinigų paskirstimą. Čia labiau pritarčiau komisijai. Jeigu yra skirta 200 milijonų eurų pagal programą Horizontas 2020. Tai reikia, kad tie projektai būtų brandus, nes jie iš karto įgyvendinami. Valstybės narės nori e, daugiau tyriamųjų mokslo darbų. Kodėlgi ne? Tačiau reikia, kad tie projektai, kurie yra įgyvendinami, būtų matomi. Todėl manau, kad ne tik tie projektai, bet ir ES turi būti matoma, kadangi antraip, jeigu uh, nebus tų projektų, jeigu jie nebus prioritetiniai, tai tada nebus matomi ir nebus įgyvendinti. Pone Kapel, ačiū, aš remiu Europos komisijos iniciatyvą sukurti uh, šią, uh, šį bendradarbiavimą Europos viduržėmio jūros valstybėse e, mokslo tyrimoje srityje, tai e, gerins e, gyvenimo sąlygas ne tik tose šalyse, bet ir visose, visoje Europos Sąjungoje. Tiek kalbant apie mm, vandens problemas, tiek maisto. E, labai daug žmonių, daug, e, e, labai daug žmonių šiandieną palietusi vandens, problem, vandens problema, jeigu galėsime tą problemą spręsti, tai tikrai pagerins gyvenimą jiems. Gaila, kad Austrija nedalyvauja šioje iniciatyvoje. Mano požiūriu, ne tik viduržėmio jūros šalis, bet ir visa Europa, visos valstybės turi dalyvauti šioje, šiame projekte, kad jisai pavyktų. nes tai susijęs su augimu, su kova su skurdu. Tai svarbu ne tik toms šalims, bet ir visoms, visai Europai. Ačiū. Pirmininkas maloniai dėkoja visiems vertėjams už tai, kad sutiko padirbėti dar 10 minučių. Taigi, kolegos, tai reiškia, kad po keturių minučių baigsime diskusiją. Dar yra e, trys parlamento nariai paprašė žodžio. Labai labai trumpai, ponas Koklyčiak. Ačiū. Mūsų kolega teisingai pasakė, kad projektas turėtų apimti visas valstybės narės. Čekija taip pat turėtų ten dalyvauti. Jie iš tikrųjų prisidėjo mm, prie atliekamo tyrimo apie ūkininkavimą mm, tropiniuose ir subtropiniuose regionuose. Manau, kad mm, labai svarbu e, įtraukti ir apželdinimo miškais elementą. Nereikėtų kalbėti vien apie pietinių zonų dikumėjimą. Taip pat aktualūs klausimai žuvų auginimas, kitų gyvūnų auginimas ūkiuose. Tai yra labai svarbios temos. Džekmeti Europos komisijos mokslinio tyrimų generalinio direktorato atstovas. Oh, my micro is not working. Mikrofonas panašu, kad neveikia. Labai diena, ačiū. Aš kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau visiems padėkoti kas kalbėjo, mes išgirdome labai teigiamų atsiliepimų apie priimą. Ir džiaugiamės, kad pranešėja pateikė tiek gerų pakeitimų komisijos pasiūlymui. Mes norėtume padėkoti už tai, kad daroma nuoroda į jungtinių tautų pagrindinius principus žmogaus teisės, galimybę apsirūpinti vandeniu ir maistu. Tai yra labai reikšmingi papildymai. Taip pat ačiū už tai, kad paminėtas supaprastinimas. Tai yra vienas iš pagrindinių Horizontas 2020 iniciatyvų. Pirma, turi būti kaip įmanoma paprastesnė iniciatyva, kad jie būtų maksimaliai naudojamasi. Ir mm, džiaugiamės, kad dabar daroma nuoroda į klimato kaitą ir veiksmingą išteklių naudojimą. Mm, Iš tikrųjų yra sudėtingų techninių klausimų, kuriuos mes kartu turėsime spręsti. Ir lauksime kitų pakeitimų. Ačiū. Ačiū ir paskutinis e, pasisakymas, ponė Sakorafa. Labai trumpai, ponė pranešėja. Tikrai kalbėsiu trumpai pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms už jų pasisakymus. Susitikime su šešėliniais pranešėjais. Mes toliau aptarsime šios klausimus ir ieškosime e, bendro sutarimo. Šie klausimai mums visiems vienodai aktualūs. Pirmininkas, ačiū Jums už tokį trumpą apibendrinimą. Viskas labai aišku. Pakeitimus teikti galima iki vasario 9 dienos 12 valandos. Tai tiek kol kas ir pratesime trečią valandą po pietą. Ačiū visiems, ačiū vertėjams.